Morning, ladies and gentlemen, dear colleagues, start our work. Labas rytas, ponios ir ponai, kolegos, pradedame darbą. Na ir pirmiausia, aš neturiu nieko, ką Jums pranešti, pradedame nuo šešto klausimo. Taigi, rengiant naują 2011-2020 metų Europos energetikos strategiją. Mūsų kolegė Koloska Babinska yra atsakinga už šį klausimą ir suteikiu jai žodį. Po to padiskutuosime apie tai. Žinote, kad 10 val. pradėjome balsuoti. Pone Kolarska Babinska, prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau išgirsti per šią diskusiją kaip galima daugiau jūsų komentarų, todėl aš pati ilgai nekalbėsiu. Pranešimas, kurį rengėme, yra konsultaciniais tikslais. Jį Europos komisija panaudos rengdama savo energetikos strategiją 11-20 metams. Šiuo metu vyksta konsultacijos Europoje su socialiniais su partneriais įvairiomis organizacijomis ir mūsų pranešimas yra šių konsultacijų dalis. Todėl Europos, Europos parlamentui svarbu konkrečiai išdėstyti e, energetikos strategijos tikslus ateinantiems dešimčiai metų. Todėl pranešime daugiausia dėmesio norėčiau skirti kas yra mums, tam, kas yra mums svarbiausia. Kadangi tokių dalykų yra ne vienas, turime pasirinkti prioritetus kad mūsų e, pranešimas nebūtų kaip kalėdų eglutė arba viso ko mišinys. Tai yra, kad ne viską, apie ką galvojame, e, įtrauktume į pranešimą, turime įtraukti tai, kas yra svarbiausia. Ir šiame darbe, aiškiai turiu pasakyti, sunkiausia yra laikas. Pranešimo galutinis variantas vertimui turi būti išsiųstas iki Liepos 14 dienos. E, dėl jo balsuojama bus mūsų komitete rugsėjo mėnesį, o po to spalio mėnesį Strasbūre. Taigi turime mažai laiko suderinti tekstą su kitais komitetais ir politinėmis frakcijomis. Vienintelis būdas tai veiksmingai padaryti būtų tokiu būdu, kad jūsų pastabos būtų pateiktos kaip galima greičiau raštu. Ypač norėčiau paprašyti šešėlinių pranešėjų atsiųsti savo pastabas kaip galima greičiau. Turime parengti kompromisinį tekstą, parengti gerą pranešimą. Tai neturėtų būti sunku nes pranešime pakartojamas ne vienas dalykas iš dabartinės Europos strategijos. Ir tie klausimai jau yra anksčiau aptarti. Svarbiausia pranešimo mintis būtų Europos tikslai energetikos politikoje, tai yra tiekimo saugumas, stabilumas, prieinama kaina tiek privatiems vartotojams, tiek verslo subjektams. Ir tai galėtų padėti kurti bendrą energetikos rinką, taupyti energiją ir skatinti naujoves, kurių pagrindų būtų mažinamas CO2 emisijos. Verta pabrėžti, kad komisija savo pranešime visų pirma nori užtikrinti, kad dabartinius įsipareigojimus, reikia laikytis dabartinių įsipareigojimų ir na, sistemos. Ir šiame pranešime praneš, kalbama taip pat apie tai, kad galima imtis priemonių, jeigu trūksta įgyvendinimo priemonių. Taigi visų pirma, turime pasiekti to, dėl ko jau yra sutarta. Sakoma, pranešime antrą įgyvendinimo trečio energijos paketo data yra kitų metų kovo trečioji diena. Todėl manau, kad jau dabar turime turėti galvoje, kad ta data ateis gana greitai. Ir manau, kad komisija greitai parengs dokumentą dėl įgyvendinimo pažeidimų ir paskelbs jį iš karto po tos datos. Ne tik valstybės narės turi laikytis įvairių standartų ir tarptautinių susitarimų. Reikia laikytis ir viduje sutartų dalykų. Ir šiame procese aktyvų vaidmenį turės suvaidinti komisija. Antra, pranešime pabrėžiama tai, kokia yra infrastruktūra. Strategijoje pateikta pateikti tikslai yra tie, kurie yra mums žinomi. Tai yra bendrėjai energetikos strategijos tikslai, tačiau pabrėžiama, kad turime galvoti apie įvairius klausimus. Aš minėjau e, įgyvendinimą, dabar turiu paminėti infrastruktūrą. Galime ilgai diskutuoti e, apie 20 metų strategiją Tačiau jeigu nesukursime protingų tinklų, šilkinių tinklų, tai ir liks tik tai diskusija. Pranešime sakoma, kad turime padaryti viską, kad visą ES sujungtume tinklais. Ir aišku, turime tuos tinklus prijungti ir prie kitų valstybių. Na, tie tinklai turi išeiti už ES ribų kurgi gausime pinigų tiems tikslams įgyvendinti. Mums reikia milijardų eurų infrastruktūrai plėtoti. Pranešime pabrėžiama e, visų pirma rinkos mechanizmai. Ir turėtume aptarti, ar vien tik šie mechanizmai gali užtikrinti visų išlaidų finansavimą. Manau, kad tai reikia aptarti. Pranešime taip pat pabrėžiama tai, koks yra energetikos taupimo potencialas. E, šį klausimą galbūt galima išdėstyti ir ryškiau. Pranešime aiškiai sakoma, kokia yra energetikos politikos išorinė dimensija. Šiuo metu ES renga tą politikos aspektą Todėl aš norėčiau, kad mes kartu su užsienio reikalų komiteto kolegomis labai aiškiai išdėstytume šį išorės politikos aspektą. Kaip tos plėtoti tinklus, sujungiant juos su trečiosiomis šalimis ir e, plėtoti jungtis. Ar tai turėtų būti ypatingos sutartys, kaip visą procesą paspartinti. Kol kas pranešime tai nėra pakankamai aiškiai išdėstoma, todėl reikia dar papildomų idėjų, kaip šią dalį pagerinti. Ir pagaliau pranešime pabrėžiamas e, mokslinių tyrimų svarbuva, svarbumas mūsų veiksmų planui mažinant CO2 emisijas. Man atrodo, kad e, šio plano plėtoti reikia tęsti, reikia pagerinti svarbiausius aspektus. Prie pranešimo galbūt būtų galima pridėti dar vieną sritį, kurią ES turėtų skirti daugiau dėmesio. Tai yra nekonvenciniai energijos šaltiniai, atsinaujantis šaltiniai, kurie galėtų diversifikuoti energijos tiekimo mišinį ir sumažinti ES priklausomybę nuo tiekimo iš išorės. Todėl šį aspektą taip pat reikėtų padiskutuoti. Pranešime nepakankamai kalbama apie tiekimo saugumą ir 194 Lisabono starties straipsnio gyvendinimą. Solidarumas, kurį minėjo, kuris yra minimas, čia yra paminėtas prabėgšmais ir turėtume tai aptarti detaliau ir šį aspektą išryškinti. Energetikos tiekimo saugumas ir solidarumas turėtų būti pabrėžti stipriau, nes tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, turime atsiminti, kad dabar ką tik kilo konfliktas tarp Rusijos ir Baltarusijos ir nežinoma, kada tokie konfliktai gali iškilti ir vėl. Ačiū Jums uždėmesi ir bus labai dėkingas už visas Jūsų pastabas. Ačiū. Norėčiau padėkoti už įžangą į diskusijas. Ponas Mecaro dabar prašom. Elnök úr, engem tetszett szólítani? Mészáros. Köszönöm. Elnézést kérek, nem értettem jól a nevemet. Szeretném megköszönni a jelentős, jelentéstevőnek ezt. Mane kvietėte, nesupratau, kai ištarėte mano pavardę. Dėkuoju pranešėjui už darbą, tai yra labai svarbus mums klausimas. Lisabono sutarties ratifikavimas reiškia, kad energetikos strategija ES gali būti rengiama iš kito kampo. Tai patenka į valstybių narių mandatus ir mes rengiame naująją ES energetikos strategiją naujų pagrindų. Mes turime užtikrinti tiekimo saugumą, turime, turime užtikrinti efektyvų energijos naudojimą, taupyti energiją, ypatingai plėtojant atsinaujančių energijos šaltinių naudojimą. Norėtumėme taip pat susijęti tinklus ES. Šie nauji tikslai numato valstybėms narėms teisę pasirinkti energetikos išteklius, kuriuos jie gali gauti, ir nustatyti savo energijos tiekimo bendrąją strategiją. Gyventojų skaičius auga, vis labiau ir dėl to energetinis priklausomumas vis yra didesnis. Tai reiškia, kad iki 2030-ųjų 65 procentai energijos poreikiai ES turėtų būti užtikrinami iš trečiųjų valstybių. Gamtinių dujų atveju tas procentas yra net 85. Taigi turime užtikrinti transporto magistrales, energijos šaltinius ir diversifikavimą. dabartinės jėgainės gyvybingos yra tris, tik tai 37 metus, jų gyvavimo laikas turi būti išplėstas, prailgintas. Investavimo kaštai 400 milijardų eurų, 100 tūkstančių milijardų turi būti panaudojama naujoms jėgainėms statyti. Senųjų jėgainių išmontavimas, eksploatavimo stabdybas turi būti užtikrinamas, jų eksploatavimas turi būti gerinamas Taip pat e, nauji mokslinio tyrimų projektai, tokie kaip Inter, rodo, kad branduolinė energetika yra švarios energijos šaltinis. Energijos efektyvus naudojimas irgi yra labai svarbus klausimas, strateginis klausimas, kuris semėsi į tris ramščius - energijos gamyba, efektyvus energijos naudojimas ir energijos praradimo mažinimas, pavyzdžiui, statybos pramonėje. Tai reiškia, kad mums reikia keisti savus metodus ir, aišku, metodų keitimas yra lėtas procesas. Norime sukurti vieningą energetikos rinką ir sumažinti valstybių narių vaidmenį ir taip pat sustiprinti regionų vaidmenį. Tai yra ypatingai svarbu vidurio rytų Europos valstybėms, kur regioninis bendravimas dar tik yra prasidėjęs. Dėkuoju. Kolegė Girek. Ponas Gyrek, prašom. Šansi. E, prašai. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, kalbant apie energetinius klausimus, privalome nepamiršti, kad egzistuoja konkurencingumo klausimas, elementas. Energetika ir konkurencingumas yra tarpusavyje susiję, labai glaudžiai. Kita vertus, kiekviena valstybė narė turi skirtingą energetinį mišinį. Dėl to kiekvienos valstybės narės konkurencingumas gali skirtis jį lyginant su kitos valstybės narės konkurencingumu. Tačiau į tai nėra atsižvelgiama rengiant bendrą europinę strategiją, juk neįmanoma suderinti energijos šaltinių, neįmanoma sukurti tokio vidutinio sprendimo. Ir bandymai tą padaryti baigėsi, atsispindėjo klimato pakete. Aš puikiai atsimenu, kad rengiant e, klimato paketą buvo atsižvelgiama į Kopenhagos viršūnių susitikimą COP15. Tai nebuvo labai realistiška, kadangi pati mintis buvo įtikinti pasaulį, kad reikia mažinti CO2 emisijas. Na, o dabar po to renginio mes žinome, na, ko pasiekėme per Kopenhagos viršūnių susitikimą. Taigi, jeigu laikysimės klimato paketo nuostatų, tuomet Europa negalės išsilaikyti konkurencinėje kovoje. Mes galime kalbėti apie strategiją Europa 2020, ko norime ją pasiekti, Tačiau viskas tai yra tokios išpūstos svajonės, nerealu. Taigi paketą reikia dabar iš esmės peržiūrėti. Turime įvertinti pačius realistiškiausius paketo elementus ir aš čia konkrečiai turiu omenyje efektyvų energijos naudojimą. Tai yra, mano manimu, pagrindas, kuriant energetik, energetikos sektorių. Be kita ko, Europa yra susiskaldžiusi nevieninga dėl brandolinės energetikos. Kodėl taip yra? Kodėl e, pranešime nebūtų įmanoma numatyti kažkokių tai nuostatų? kuriuose prasidėtų, būtų numatyta nauja brandolinės energetikos e, stadija ES. Be, be brandolinės energetikos tikslų nepasieksime. Taip pat pranešime yra tam tikrų silpnų vietų, kurias reiks aptarti, tarkim, prasti, prastos kokybės tinklai, e, jungčių trūkumas, ir yra ir kitų problemų. Taip vadinamasis Karingtono efektas. Aš nežinau, ar visi žino šią savoką. Atsiprašau, kad taip ilgai e, kalbu, bet tiesiog trumpai pristatysiu, kas tai yra. XIX amžiuje telekomunikacijų tinklai labai suprastėjo dėl to, kad elektromagnetinė radiacija padidėjo, radiacija, saulės radiacija išaugo ir buvo daug įvairių e, tinklų, transformatoriai sudegė, jų buvo nepakankamai, ne, negalėjo sutvarkyti su krūviu. Na ir jeigu išauga radiacija, saulės radiacija, dabar tiek tų trans, transformatorių yra, tiek daug jungčių Ir matome, kaip staika dideliame pasaulio regione dinksta elektra. Ir tai nėra kažkokie tai prasimastymai, prasimastymai tai yra realus dalykas. Ir dizaineriai, kūrėjai turi į tai atsižvelgti, kurdami tokius įrenginius. Amerikiečiai tą jau daro. Taigi aš norėčiau akcentuoti tai, kas mano manimo yra svarbiausia. Privalome peržiūrėti energetikos paketą. Tikslai buvo perdėm ambicingi ir pats požiūris, na, toks vidutinio lygmens požiūris, kurio mums tikrai nepakanka. Dėkoju. Herr Šimanski. Ačiū, ponas Šimanskis. Dziękuję bardzo. Największym problemem. Ačiū. didžiausias sunkumas susijęs su panašiais dokumentais, būtent strategijomis suderinti įvairiausius elementus juose, suderinti įvairiausias strategijas. Gal nebus sudėtinga parengti visų mūsų pageidavimų sąrašą. Žinoma, mes diskutuojame apie scenarijų, kuris bus ateityje įgyvendintas. Ankstesnėjame veiksmų plane mes turėjome du pageidavimų rinkinius - kova su klimato kaita ir energetinio tiekimo saugumo užtikrinimas. Tačiau reikia bandyti susijęti tuos du aspektus - atsinaujinanti energija, energetinis efektyvumas. Puikus būdas užtikrinti tiekimo saugumą. Tačiau tam prireiks laiko. Šiuo metu e, minėti du instrumentai neleidžia artimiausių metų atsisakyti aukštų CO2 emisijų. Vidurio Europoje mes matome didelį skirtumą tarp šitų nominalių tikslų ir realios situacijos. Šis skirtumas gali nulemti dar didesnę priklausomybę nuo dujų, o tai savo ruoštų gali dar labiau pabloginti tiekimo saugumo problemas. Mes turime galvoti apie tarpininkų problematiką. Tiekimas iš Rusijos tampa didelė problema vidurio Europai, nes tiekimo saugumas pradeda sviruoti. Maničiau, be visų mūsų pageidavimų turėtumėme susitelkti ties problemų sprendimu. turėtumėme e, pasitikėti patikimu dujų tiekimu, tiekimu tik tuomet, kai sukursime tinkamą politinę aplinką tokiam pasitikėjimui. Ponas Turmės dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, manau, yra galimybių komisijos pasiūlymą paversti labiau strateginiu dokumentu. Perskaitęs aš iki galo nesupratau, kokiegi yra mūsų prioritetai, tiesiog maišalinė idėjų. Labai sunku suvokti, ką turime padaryti pirmiausia, ką po to, kokia yra darbo eilės tvarka ir panašiai. Vienas esminis klausimas, kurį reikia spręsti, tai konkurencinga kaina. Šiuo metu Europos dujų ir elektros rinką beveik 95 procentai visos e, tos energijos parduodama 12 bendrovių. Taigi rinka labai koncentruota. Įgyvendinti trečiąjį paketą, užtikrinti, e, kad konkurencijos tarnybos bendradarbiautų tarpusavyje ir su konkurencijos generaliniu sekretoriu yra mūsų tikslas. Reikia, kad šios 12 įmonių prarastų savo monopolinės pozicijas. Neseniai, kas vyksta Prancūzijoje, pažiūrėkime. Prancūzijos parlamentas atsisakė įgyvendinti antrąjį bendrosios rinkos paketą. Pažvelgime į Prancūzijos elektros rinką, ten Prancūzijos bendrovės, tokias kaip EDF ir KDF e, užima vyraujančią poziciją, o EON vienintelė ne prancūziška įmonė užima 2,5 procentus rinkos. Taigi Prancūzijos parlamentas užima ryškę e, poziciją už EDF, GDF, siekiame apginti savo įmonės ir išplėsti monopolistų E, monopolistų įtaką visoje Europoje. Manyčiau, konkurencijos e, stiprinimas yra vienas iš mūsų pagrindinių prioritetų. Toliau. Turėtume štai ką suvokti. Energetika tai ciklinis verslas, kurios ciklas apima 30-40 metų. Jeigu pažvelgsime, mm, kokios elektros kainos buvo prieš 10-20 metų, kuomet investicinis e, ciklas artėjo prie pabaigos, buvo e, pradėta kurti bendra rinka, pamatysime, kad e, pasiūla buvo pakankamai didelė. Tačiau dabar, iki, nuo šiandien iki 25 metų, tokias tris pagrindinės tendencijas regėsime. Du trešdaliai visų elektrinių Europoje turės būti uždarytos ar atnaujintos, nes baigėsi jų darbo ir veiklos laikas. Tai reiškia, kad elektros kainos išauks. Antra, infrastruktūra taip pat e, baigia nusibaigti. Jeigu mes pažvelgsime Vakarų Vokietija, kadangi rytuose po susijungimo buvo stipriai atnaujinti e, tiekimo tinklai, tai vakaruose aukštos įtampos tik, tinklai yra pakankamai pasenę, jiems yra 40-50 metų, tas pats Prancūzijoje galioja. Taigi tiek e, perdavimo, tiek tiekimo tinklai turės būti atnaujinti. Išvada elektros kaina turės išaukti, kitu atveju nebus paskatų investuoti. Taigi, jeigu mes norime e, išlaikyti prieinamą kainą, turime išnagrinėti visą kainodarą, e, galvoti apie tai, kiek elektros reikės suvartoti. Siekiu kad kaina ir konkurencingumas išliktų proto ribose. Taigi turėsime artimiausiais metais stipriai padirbėti prie energetikos efektyvumo didinamo. Tokiu būdu išvengsime e, e, elektros sąskaitų augimo, kadangi su fizika ir investicijų poreikiu nepakovosime. Tiekimo saugumas ma, nesu taip su, sunerimęs kaip kiti kolegos. Mes regėjome, kaip šią nakt Gazpromas pasidavė. Pirmiausia, Gazpromo įvaizdis kaip globaliaus investuotoje stipriai smuko po Ukrainos krizės. Jiems reikia e, pinigų, kad galėtų tęsti investicijas, bet to Europiečiai šiandien daug geriau pasirengė krizėms nei prieš dviejus metus. Kartu su ponu Vidal Kvadras mes baigėme derinti e, dujų tiekimo saugumo užtikrinimo direktyvą, kartu su, su ponu Šimanskiu taip pat dirbome. Manyčiau, galime pasidžiaugti, mes turime krizės reagavimo planus, galimybę e, pasinaudoti alternatyviais tiekimo šaltiniais Europoje. Taip pat turime apie galvoti apie naujus dujų gavimo šaltinius ir metodus. Turėtumėme spausti komisiją išsiaiškinti, kur yra tie nauji dujų šaltiniai. Ir e, mes žinome, kad e, yra galimybės gauti dujų Lenkijoje, kai kuriuose vidurio, vidurio Europos šalise, kaip kad Čekija. Atsinaujinanti energija leis mums mažinti energetinę priklausomybę, reikia įgyvendinti nacionalinius veiksmų planus. Toliau infrastruktūros klausimas. Sakyčiau, infrastruktūrinis paketas turi būti kaip įmanoma geriau parengtas. Šiame kontekste turime galvoti apie perdavimo linijas. Jei europiečiai nori sukurti pridėtinę vertę, turime atsisakyti e, kalėdinės eglutės principo. E, turėdami krūvą pinigų galėjome finansuoti e, dešimt ar šimtas skirtingų tinklų statybų, bet tačiau tai reikalauja milijardinių investicijų. Turime e, susitelkti ties 5-6 elektros koridoriais. Jais tiekės didžiausia energijos srautai, e, ypač vėjo energijos po 20 metų. Reiktų kuo skubiau paprašyti komisijos parengti e, scenarius dėl energijos situacijos Europoje 30 metais, kadangi reikia galvoti būtent apie tokį ciklą nuo šiandien iki 30 metų. O paskutinis klausimas, kurį norėčiau paliesti, finansavimas bei galimybė e, pasinaudoti Europinio Europos investicijų, investicinio banko lėšų paketu. Reikia šias e, negausias lėšas sutelkti ties pagrindiniais tikslais. Paskutinė pastaba energetinis efektyvumas svarbus gerinant kainas, efektyvumą, tiekimo saugumo. Turėtumėme šį klausimą padaryti vienu pagrindinių prioritetų, sakyčiau, netgi pirmuoju prioritetu artimiausiams metams, nes būtent šis aspektas padės iš principo keisti mūsų energetinę politiką. Ačiū ponui Turmės, dar turime 25 minutės, dar 6 kolegos, komisija pranešėjai, 4 kolegas iki šiol tik pasisakė, tesdami tą pačią gaidą nespėsime pasisakyti, taigi siūlau riboti savo pasisakymus, kitaip nespės visi. Dabar ponas Balčytis, prašom. Taip, ačiū pirmininkė. Labai teisinga jūsų pastaba, kad kiekvienas turime stengtis turėti galimybę pakalbėti. Tai e, e, noriu taip pat padėkoti pranešėjai už tikrai labai išsamų ir labai gerą pranešimą. Aišku, kad energetikos sektorius buvo ir bus visada susijęs su mūsų visų valstybių ir tame tarpe su Europos konkurencingumu. Ir manau, kad taip pat turėtume mes pradėti kalbėti ne kaip konkuruoti tarpusavėje ES viduje, bet taip pat reikėtų susitelkti ir dėl konkurencijos su išorės rinkomis. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu. Noriu apsistoti prie dviejų klausimų. Tai yra pirmas, kur ir buvo paminėta dabartinė šiandieninė krizė tarp Rusijos ir Baltarusijos. Mes nekartą esam jau šitą klausimą kėlę ir šiandieną dar kartą yra labai akivaizdu, kad mes privalome. Mes privalome, kuo skubiau sukurti nepriklausomą e, Europos energetinę sistemą, ypatingai dujų sektorėje, kad e, e, dujų tiekimas arba energetinis tiekimas nebūtų naudojamas politiniais tikslais. Šiandieną Lietuvoje dujų pateikimas yra sumažintas 40 procentų, bet taip pat norėčiau priminti, kad Lietuva palyginus su kitom ES valstybėm moka 30 procentų brangiau už šitos energetinius resursus. Tai aišku, kalbėti apie kažkokį tai, sakykime, nors nedidelės valstybės, bet vis dėlto valstybės konkurencingumą šiandieną būtų labai sudėtinga. Antras klausimas dėl konkurencinių kainų. Visiškai prituriu gerbiamui Turmesui apie tą, ką jisai minėjo, kad mes truoti. Ir aš manau, kad šitame e, pranešime taip pat turėtų būti akcentuota, kad Europos e, komisija arba Europos Sąjunga turėtų galbūt įkurti taip vadinamą komisiją kuri nagrinėtų ne tik tai dujų pirkimų kainą. Aš manau, kad jeigu mes tą komisiją įkursime, mes sužinosime labai daug įdomių ir keistų dalykų, kad kai kurios valstybės irgi taip pat turi tam tikrus prioritetus energetinėje srityje. Ir aš manau, kad labai teisinga pastaba, kad mes ateityje turime pradėti galvoti apie konkurencingus energetinius resursus. Ir aš manau, išjudintų ir mūsų tą pagrindinį klausimą dėl atsinaujinčių energetijos šaltinių. Ir todėl, baigdamas, tikrai norėčiau paprašyti, kad pranešėjai dabartinį šios dienos e, egzistuojantį konfliktą tarp Rusijos ir Baltarusijos tikrai būtų pažymėtas galbūt pirminėje dalyje, apžvalginėje dalyje ir kad būtų e, prioritetas tom e, būtinom energetiniam jungtim, kurios leistų mum Europai sukurti nepriklausomą ir saugų energetinių resursų tiekimą. Ačiū labai. Herr Kollege Benson. Tak, herr formand. Der er ingen tvivl om, at øh, når vi taler energipolitik i EU... Kolega Benson, ačiū, ponia pirmininkė. Be abejonės, kai kalbame apie energetikos politiką, turime kalbėti ir apie saugumo ir užsienio politiką tuo pat metu. Kaip aš įsivaizduoju ES priklausomybę nuo importuojamų dujų ir išliks ir problema ir toliau, nes vis daugiau būsime priklausomi nuo importo iš kelių, Europo, iš kelių pasaulio regionų. Mums reikia bendros energetikos rinkos ir reikia užtikrinti tiekimo saugumą. Todėl reikia užtikrinti tolesnės investicijas į infrastruktūros plėtojimą, ypač tarp valstybinės infrastruktūros. Taip pat reikia labai daug investicijų į mokslinius tyrimus, mažai CO2 išskiriančias technologijas, kad ilgalaikėje perspektyvoje Europa galėtų pasinaudoti ir panaudoti savo energetinius išteklius. Man atrodo, kad išsakytos pastabos rodo, kad reikia e, energetikos politiką sutelkti labiau į rinkos ir konkurencijos sritis. Ir Tokiu būdu galėtume užtikrinti energetinio tiekimo saugumą. Europoje turime konkurencinių problemų, tačiau prieš 8 metus aš darėjausi dėl antrojo liberalizavimo paketo vidaus rinkoje, rinkos taryboje ir mačiau, kokie yra nacionaliniai interesai kurie neleido išplėsti tinklus, užtikrinti tikrą konkurenciją tarp skirtingų energetikos bendrovų. Praėjo aštuoneri metai. Mes judame teisinga kryptimi, tačiau vis tiek dar turime labai daug nudirbti. Energetikos politika taip pat turi prisidėti prie energetinio tiekimo saugumo stiprinimo dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo ir reikia pritarti ponui Turmesui, kad visą tai turime susijęti su energetiniu saugumu. Turime du pranešimus, kur kalbama apie energetikos strategiją, tai yra vienas pranešimas šiandien svarstomas, taip pat, taip pat energetinio efektyvumo veiksmų planas yra taip pat tam pranešimas rengiamas. Turime tuos du pranešimus koordinuoti nes jie iš tikrųjų yra susiję. Norėčiau paprašyti pranešėjų koordinuoti tų pranešimų rengimą, kad e, būtų pasiekta tam tikros sinergijos. Ačiū toliau panas Kančijan. Pirmininkė, labai sunku kalbėti apie, pakalbėti apie šios klausimus per keletą minučių, galbūt galėtume skirti laiko vėliau ilgesnei diskusijai šiais klausimais nes tai juk yra vienis svarbiausių e, klausimų Europai. Per tokį trumpą laiką labai sunku išanalizuoti šį klausimą. Tačiau noriu pateikti integruoto Europ... projekto pavyzdį. Tai yra integruotas projektas transporto srityje apimantis elektros ir vandenilio energiją. Tai yra tipiškas pavyzdys, kaip galima plėtoti gamybą ir panaudoti integruotus energijos šaltinius. Turime taip pat skirti dėmesio finansavimui, reikia racionalizuoti tuos trūkstamus išteklius reikia kalbėti apie atskirius fondus ar privačią viešąją partnerystę, tai yra vienintelis būdas, kaip galima būtų užtikrinti e, tiekimą ir paskirstimą tarp tinklų. Ačiū, toliau pane Hubner. Ačiū. Dokumentas, kurį svarstome, yra naudingas. Visos valstybės kovoja su krize Europoje ir jos turi pasirengti įgyvendinti strategiją. Kaip sakė kolegos, čia mums trūksta prioritetų. Čia yra sumaišyti trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai. Ir turime pastebėti, jog reikia pasirinkti, kas yra svarbiausi tikslai, kuriuos galėtume įgyvendinti per tuos ateinančius devynerius metus. problemų turime su energetiniu tiekimu, nes e, didujos tiekiamas iš vienos, vieno šaltinio ir taip pat e, kalbant apie tas kaip, e, dujas, e, kurios galima išgauti iš skalūnų, tai taip pat yra svarbus klausimas. Pranešime trūksta to, kad tuos finansinės priemonės būtų pas, paskirstytos e, tokiems tikslams, kad būtų galima panaudoti valstybių narių e, išteklius ir bendrus išteklius. Valstybės narės biudžetus baigia renkti iki rudens maždaug ir reikia jau tada nutarti, jeigu iki to laiko nebus apsispręsta, kokias lėšas skirti investicijoms, tai bus metai visi prarasti. Taigi, per ateinančius gali būti 3-4 metus ne viena šalis nesugebės gyveninti šios strategijos, tie metai bus prarasti, todėl noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šiame pranešime strateginiai strateginiams tikslams įgyvendyti turi būti numatyti, numatytos lėšos, kiek, kokią dalį e, skirs valstybės narės ir kokios, kokia dalis bus skirta iš bendrojo biudžeto. Bedanke mich und als nächstes der Kollege De Angelis. Ponas Dendžiulis, prašom. Presidente, jo kreip. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad mūsų laukia nemenkas darbas, kalbant apie energetinį efektyvumą per ateinančius e, ke kelis metus. Efektyvumas, saugumas yra du strateginiai Europos tikslai. Strategijos 2020 tikslai yra, aišku, labai ambicingi kaip buvo pasakyta, Europai reikia nepriklausomos rinkos. Na, o strategijoje 2020 yra teigiama, kad mes privalome laikytis tikslų dėl CO2 emisijų mažinimo, atsinaujančių energijos šaltinių ir energijos taupimo. Taip pat sukurti vidaus rinką energetikos rytyje ir įgyvendinti technologinį planą tam, kad būtų gyvendinta Europos energijos strategija, taip vadinamai SET planą. Ir norint visų tų tikslų pasiekti, reikia nedelsti ir ne, nepražiopsoti inovacijų. Energetika yra susijusi su jautriais geopolitiniais klausimais, kaip parodė dabartinė krizė ir krizė, kurią matėme prieš keletą metų. Taigi Europos energijos strategijoje daugiausia dėmesio reikia skirti trims dalykams energetinis e, tiekimo saugumas, nacionalinių planų skrupulingas prižiūrėjimas ir priskrupulinga priežiūra, taip pat energijos taupimas ir energetinis efektyvumas. Na, o kitos temos, kiti klausimai yra tiesiog ketinimų pristatymas, tiesiog e, yra ketinimų lygmenių. Niekas nėra padaryta, sanglaudos fondai, struktūriniai fondai panaudoti, kuriant e, specialiasias programas, siekiant užtikrinti sąžiningą, subalansuotą rinką. Taigi, pažvelgus į 2013-2020 metus, turime pagalvoti, ar Europa rimtai nusiteikusi siekti savo tikslų numatytų strategijoje 2020, kuriant naujas darbo vietas, E, užtikrinant 20 procentų energijos gavimą iš atsinaujančių energijos šaltinių, energetinio taupimo tikslai. Na, o kalbant apie saugumą, efektyvumą, darbo vietų kūrimą šioje pramonėje šakoje, reikalinga tinkama politika, reikalingas tinkamas finansavimas, kuris nesiliktų nuo kitų pagrindinių rinkų. Ponas Riubikas. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Uh, Pirmiausia, norėčiau susitelkti ties moksliniais tyrimais ir energetika. Reiktų pasvarstyti, kokius instrumentus mokslinių tyrimų srityje turėtumėme panaudoti, kad pagerintumėme padėtį Europoje. Pirmiausia, turime galvoti apie energijos, elektros energijos saugojimą, akumuliavimą egzistuoja pačios įvairiausios galimybės šioje srityje, galime situaciją stipriai pagerinti. Antroji galimybė mokslinio tyrimų srityje būtų bendroji technologijų iniciatyva CO2 srityje. Sakyčiau, CO2 saugojimas po žeme nėra ilgalaikė alternatyva. Nepamirškime, kad išsiskiria ir kitos e, e, dujos, kurios gali būti panaudojamas gamybos procesuose, kaip pavyzdžiui metanas. Elektros efektyvumo didinimas. Reiktų būtent čia dėti akcentą mokslinio tyrimų srityje, aštuntuojoje mokslinio tyrimų programoje reiktų skirti 50 milijardų eurų paketą e, panašiems tikslams spręsti, tai suteiktų ilgalaikę perspektyvą. Pone Olskuk. Thank you. Um, e, jos katon. Ačiū, aš švediškai kalbėsiu. Kadangi esu šešėlinė pranešėja, norėčiau padėkoti pirmiausia komitetui už tai, kad e, surengė šias priminės diskusijas, nes yra labai svarbu atsižvelgti į tai, ką reikia, reiktų padaryti. Laiko juk turime nedaug ir turime žvelgti į ilgesnę laiko perspektyvą ir turime aiškiai apsispręsti konkrečiai, koks mums dabar atiteko darbas. Aš manau, kad labai svarbu nebandyti žengti link naujų konfliktų. Energetikos politika yra labai svarbi įdomu tai, kad tai yra tas rytis, kur politinių konfliktų yra mažiausiai. Mes visi pritarėme tam, kad reikalingas energetinis efektyvumas, nieks tam neprieštarauja ir turime sukaupę daug neblogų minčių. Tačiau tai yra taip pat tas rytis, kur konfliktų yra labai nedaug, bet ir nedaug kas vyksta apskritai. Taigi aš manau, kad reikia labai svarbu pasirūpinti, kad energetinis efektyvumas padidėtų atsinaujinančiai energijos šaltiniai. Žinome, kad yra problemų dėl atsinaujančių energijos šaltinių, energijos iš atsinaujančių šaltinių paskirstimo. Sąlygos nėra pakankamos, taigi turime čia pasiekti svarbių pokyčių, taip pat reikia atsižvelgti į vartotojų poreikius, nenorime tokios situacijos, kai tam tikros Europos dalys gyvena energetinėme skurde, kai ES gyventojai dalis jų susiduria su tokia energetinio skurdo problema. Na, ne, neturime visų tų energetinių problemų išspręsti dabar, šiame pranešime. Tiesiog susitarkime dėl, dėl energetinio efektyvumo, didinimo, atsinaujančių energijos šaltinių, to, kad reikia investuoti iš esmės į infrastruktūras, ypatingai dabar, kai tos investicijos yra labai reikalingos, kuriant ir naujas darbo vietas. Tokiu būdu galėsime išsibrauti iš tos krizės mentaliteto, kuris dabar vyrauja. Ačiū, gal dar komisijai leisime pasisakyti. Poronė, ponė Gutman komisijos vardu pasisakys. Ne. Pone Autman. E, pone pirmininkė, komisija rengia savo dokumentą, jį parengs iki lapkričio mėnesio. Labai atidžiai išklausėme jūsų diskusijos, kuri mano požiūrį buvo labai turtinga. Aš neišgirdau nieko, reikėtų, į ką reikėtų konkrečiai sureaguoti. Buvo keletas niuansų, pabrėžiant įvairius prioritetus. Ir mes ir toliau jūsų klausysimės ir reaguosime į konsultacijas, kurios baigėsi Liepos antrą dieną. Labai ačiū. Ačiū. Ar ponė pranešėjo, jie norėtų dar kartą pasisakyti, jeigu taip, prašom. Mm, e, Labai ačiū, pirmininkė. Dėkoju už visų išsakytas nuomonės visiškai aišku, jog mūsų lūkesčiai e, susijęs su komisijos, e, mūsų lūkesčiai ir komisijos pranešimas yra gana skirtingi, nes diskusijos pradžioje buvo minima, kad reikia iš naujo išanalizuoti klimato ir energetikos paketą. Kita vertus, vieni reikalauja daugiau pabrėžti atsinaujinančią energetiką. Taigi Akivaizdu, kad mums reikia numatyti strateginius tikslus. Komisija taip jau padarė, mes turime pagalvoti apie savo tikslus kaip parlamento. Tačiau turime būti nuoseklus arba sieksime bendros energetikos politikos ES mastu, politikos, kuri garantuotų tiekimo saugumą ir žemas kainas, arba turime sutelkti dėmesį į kiekvienos valstybės narės specifinė situacija. Aišku, kiekvienos valstybės e, situacija yra skirtinga, tačiau turime siekti bendros energijos rinkos, tik tokiu būdu užtikrinsime mažas, žemės kainas ir tiekimo saugumą. Taigi turime padėti komisijai siekant tokių tikslų, kad būtų sukurta bendra energetikos politika. Na, finansavimo klausimas yra labai sudėtingas. Jau čia buvo kalbėta, kad strategija nebus gera, jeigu jos neparems finansinės priemonės. Tai taip pat reikia išdėstyti dokumente. Taigi noriu padėkoti visiems pasisakiusiems ir laukiu jūsų pastabų raštu per ateinančią savaitę. Ačiū. Dank mich herzlich für Ihre Hinweise, Frau Ačiū poniai Kolarskai Bobinskai už baigiamasias mintis. Gal dar vieną pastabą padarysiu. Daug kalbėjome apie tikslus. Paprastai nesunku dėl tikslų susitarti. Gal reiktų bandyti, kalbant apie vieną ar kitą tikslą, stengti susitarti dėl įgyvendinimo, kadangi egzistuoja techninių problemų dėl kurių reikia diskutuoti, daug kalbėjome apie, tinkslu, apie tikslus. Reikia pagalvoti, gal ekspertai turėtų mums e, paaiškinti, kokios yra techninės galimybės e, tinklų srityje. Egzistuoja didelis trūkumas e, tinklų šiandien, technologija nėra taip technologiškai nėra taip paprasta sujungti e, tinklus. Turėtumėme kompetitingų inžinierių pasiteirauti, ar mūsų planai apskritai yra įgyvendinami. Reiktų pagalvoti frakcijoms, ar turėtumėme įtraukti ekspertus į mūsų diskusijas. Aišku, progą tą padaryti turėsime greičiausiai tik po vasaros atostogų. Ačiū, baigiame diskusijas šią temą. Likusias keletą minučių siūlau padaryti mm, pertraukėlę, po to iškart pradėsime balsavime, bus išdalinti balsavimo sąrašai, o po balsavimo tęsime diskusijas. Taigi poros minučių pertraukėlė. Ladies and gentlemen, meine Damen, meine Herren, dear colleagues, our job must be done and then. Ponios ir ponai, turime pradėti darbą. Mėly kolegos, turime netrumpą balsavimo sąrašą, tačiau organizacinis darbas yra geras. Kaip žinote, vakar pakeitėme eilės tvarką darbo tvarkėje. Pradėsime nuo Langen pranešimo naujųjų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų normos. Kolegos, ar turite balsavimo korteles? Ponas Langen dar pastabą nori padaryti. Prašom, Jeigu neprieštrausite, ponė pirmininkė, noriu šitą paaiškinti. Turime devynis kompromisus. Vienoje vietoje turime du kompromisus. Dėl to pačio dalyko. Būtent dėl ilgalaikio tikslo aš išstudijavau pateiktus pasiūlymus, parengiau savo kompromisą, tačiau nusprendžiau savo kompromisą atsiimti ir ilgalaikį tikslu paskelbti 150 gramų kilometrui. E, kitas pasiūlymas dviejų frakcijų numato 140 gramų kilometrui tikslą. Sakyčiau, sprendimą šio klausimu turime priimti ne tik dėl techninių galimybių ribų, bet ir dėl to, kas naudojasi šiomis, šio, šiais automobiliais. Tai yra mažos vidutinės įmonės. Todėl siūlau m, mm, apsistoti ties 150 čia gramų. Dar baigdamas noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie šio dokumento. Taigi, pirmininkas dar pastaba, kolega Turmės. Dėl MVI nuomonė kitokia, bet ne ta problema. Sakyčiau, reikia m, mm, išsiaiškinti, kiek kokių frakcijų narių yra prieš pradedant balsavimą pirmininkas sekretoriatas puikiai dirba, bet galime atlikti bandomąjį balsavimą, kad žinotumėme, kas turi teisę balsuoti, kas ne. Gal reikia palaukti, kol kolegos Videl Kvadra Polimata atsisės, taigi bandomasis balsavimas. Prašom balsuoti už tai, ar einame atostogauti ir maudytis prie jūros, ar kas yra už. Prašome balsuoti. Cut. Ja, e one minute and one card. Two EPP too many. Wir haben schon zwei EPP. Jau EPP e, narių dvi, dviem per daug, trimis per daug EPP frakcijos narių. Pone Holm, nedirba balsavimo aparatas. Sako, ponė, ar galime padėti? Mm, pasirodė, ji pradėjo veikti, gal elektros tiekimas nutrūko dėl nežinomų priežasčių. Jokauja pirmininkas Taigi visi pasirengę balsuoti, visi balsavome. Taigi pereiname prie rimtų reikalų. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė. Jeigu norima, galima pasitikrinti, tačiau manau, kad buvo už. Tik siūlau nesitikrinti dėl kiekvieno pakeitimo, nes nebaigsime iki ryto. Baigiame balsuoti. Gerai buvo pasiūlyta pasitikrinti. Taigi atmesta. 32 už prieš susilaikė patvirtinta. 58 už prieš susilaikė atmesta. 59 už, prieš susilaikė atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė. Aš dar nespėjau nieko pasakyti. Jau norime pasitikrinti, aš dar net nežinau, dėl ko pasitikrinti. Na, galime pasitikrinti, jeigu yra pageidavimų, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. E, Pone Holmes, mano balsavimo aparatūra neveikia. Taigi, negi pas jūs e, tikrai elektros nėra. Gal per daug atsinaujančios energijos panaudota. Atsiprašau, kad taip leidau savo pajokauti. taigi funkcionuoja ar ne. Kein problem, entschuldigung. 29. Taigi e, patvirtinta už 29 prieš 24. 67 už prieš patvirtinta, po to daug pakeitimų atkrenta. 80 pakeitimas už. Aštuoniasdešimtasis už prieš susilaikė atmesta. Aštuoniasdešimt pirmasis už prieš susilaikė patvirtinta 82 už, prieš susilaikė atmesta. Dešimtasis už, prieš susilaikė patvirtinta. 85. pirmoji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už, prieš susilaikė atmesta. 86 už atkrenta. 86 11 už prieš susilaikė patvirtinta antrasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta aiškia dauguma patvirtinta. Norime pasitikrinti, taigi galime tą padaryti, balsuokime. Vienu EPP nariu per daug. Dabar e, viskas tvarkoj, baigiam balsuoti. Aiškiai patvirtinta. 87 už, prieš, susilaikė patvirtinta 12 už, prieš. O taip pat atkrenta, kadangi 87 patvirtintas, 13 už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 103 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ist auch erledigt, ne? The block. The block we must vote. 104. 104 iki 107 taip, taip pat atkrenta. Kompromis 3. Trečiasis kompromisas už prieš sudėtingas sąrašas susilaikė patvirtinta. Dabar keliaujame 110 ir tolesni balsavimas kartu už prieš susilaikė atmestam. 116 dabar. Už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti, prašom. Septintasis kompromisas, prašome balsuoti. PP e vienu nariu per daug. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 18 už. Prieš. Kas už 18? Prieš. Reikia pasitikrinti, neišvengsime to. Taigi balsuojame dėl 18. Baigiame balsuoti. Atmesta. 122. Atkrenta. 50. 50 už. Prieš susilaikė atmesta, 52 už, prieš susilaikė atmesta, 126 už, prieš susilaikė patvirtinta, 129 už, prieš susilaikė patvirtinta, 133 už, prieš susilaikė taip pat patvirtas. 137 už prieš susilaikė patvirti. 141 už prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikė patvirtinti. Ketvirtasis kompromisas norima pasitikrinti. Prašom. Baigiam balsuoti. Mm, taigi teisingai sakiau. Jūsų aparatas taip pat neveikia. Kolega, kolegos aparatūra neveikia. Na, šiaip ar taip jūsų balsas rezultato nekeičia. Where? Next page. 166. 166. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 22 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 2324 už, prieš susilaikė patvirtinta. 25 už, prieš susilaikė patvirtinta. 170 už, prieš susilaikė atmesta. 171 už, prieš susilaikė, atmesta. 172 už, prieš, reikia pasitikrinti, 172. Prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta 173 už. Prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. viele Seiten weiter. Acht. 28 pakeitimas už keletą puslapių jau. 11 puslapis balsavimo sąraše turėtų būti. 28 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Šeštasis kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 240 už, 240 prieš, susilaikė, patvirtinta. 243 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 246 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Galima pasitikrinti iš ties. Prašome balsuoti. 246 pakeitimas. Baigiam balsuoti. A, vis dėlto atmesta. 31 už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. Norime pasitikrinti 31 pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 33 už, prieš, susilaikė, atmesta. 34 už, prieš, susilaikė, atmesta. 3-5 už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti 35-ąjį, prašome balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtintas pakeitimas. Antrasis už Vis, viskas e, šauštai po pietų, nieko aš jau nebepakeisiu. Atsiprašau, neišgirdau gal jūsų. Dėl 34 prašėm, prašiau pasitikrinti. Na, paprastai to nedarome, tačiau atsiprašau, kad neišgirdau, taigi pasitikriname 34 pakeitimą. Taigi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 E, už antrąjį balsuojame. Prieš. Susilaikė. Reikia pasitikrinti. Antrasis pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmestas. 39 už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Ketvirtasis. Prašome balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Kolegos, apsispręskite, kad nereiktų tikrintis nuolat. 44 už, prieš, susilaikė atmesta. Labai aiškus atvejus. 46 už, prieš, susilaikė atmesta. Šeštasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. 49 už, prieš, susilaikė patvirtinta prieš susilaikė patvirtinta aštuntasis už, prieš susilaikė taip pat patvirtinta 55-asis, ne, jisai atkrenta. Taigi dabar dėl viso dokumento balsuosime, elektroninis balsavimas, prašome balsuoti. Okay. Closed. Baigiame balsuoti. Labai aiškus rezultatas sveikiname pūną pranešėją. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. Vėl balsuosime. There is no voting in the short term, no. Wir kommen damit zur Abstimmung Intertransition System Operator Compensation. Dabar perdavimo sistemų operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmas ir taip toliau, kas už šį dokumentą. Septintasis darbo tvarkės klausimas, kas prieš jį. Norima balsuoti elektroniniu būdu. Also, vote is open. Prašome balsuoti. Again, please. We come to the Wir stimmen jetzt ab über das zweite, das ist eine Einzelabstimmung. Tai yra vienintelis balsavimas, elektroninis balsavimas dėl perdavimo sistemų operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmą ir taip toliau. E, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. EPP vienu balsu per daug. Baigiam balsuoti.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 Oral amendment uh, to, uh, to amendment yeah, you, tell me, you tell me, please. So, wir kommen zur Abstimmung. Taigi balsuojame pirmasis pakeitimas už. Kas už pirmąjį prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antrasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis už. Prieš Neaišku, susilaikė, reikia pasitikrinti trečiąjį, prašom. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė. Atvir, e, atsiprašau, reikia pasitikrinti. Pirmasis kompromisas. Prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 14 atkrenta. 7 kas už 7 prieš susilaikė atmestant devintasis už, prieš susilaikė patvirtinta aštuntasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas už, prieš susilaikė, reikia pasitikrinti. Pasitikrinkime dėl antrojo kompromiso. Prašome balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 12 dvi dalis dėl pirmosios už, prieš susilaikė patvirtinta antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinta 15 už, prieš susilaikė patvirtinta 16 už, prieš susilaikė patvirtinta trečiasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 22 už, prieš susilaikė patvirtinta. 23 už, prieš susilaikė atmesta. 26 už, prieš susilaikė patvirtinta. 29 yra žodinis pakeitimas pateiktas. Pone Madureliui. Atsiprašau, galvojau, kad norite kažką pasakyti. 29 už, prieš. Susilaikė. Atmes 30 už, prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktasis kompromisas už, prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 36 už, prieš susilaikė patvirtinta 37 už, prieš susilaikė atmesta 38 už, prieš susilaikė patvirtinta šeštasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta septintasis kompromisas už prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 49 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 9 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 54 Dar yra žodinis pakeitimas pana Žedo. Labai ačiū, pane pirmininkė, mes siūlome išbraukti žodį et, etiškas, nes kyla nesusipratimų dėl jo. Ar visi supratome, e, balsuosime, kas už 54 prieš e, susilaikė, o kiti bal, nebenori balsuoti. Dar kartą už 54 prieš susilaikė. Atmesta. Galime pasitikrinti dėl 54 su žodiniu pakeitimu. Prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Pone Kavelijo, klaida kažkokia. O, oh, Entschuldigung, da bitte ich um Entschuldigung. Dürfen wir es wiederholen? Es war keine Übersetzung da. Atsiprašau, techninių problemų su vertimu iškilo kažkuria iš kalbų. Dabar bandysime balsuoti su vertimu, tačiau ramiai. Gal nereikia čia labai jaudintis, laiko turime. 54 pakeitimas, dar kart balsuojame su vertimu. 54 pakeitimas. Prašom balsuoti, ponius ir ponai, malonykite. O dabar baigiam balsuoti. Ir balsavimo rezultatas. Taigi dar ryškesnė persvara už 55 kas už prieš susilaikė, kas nieko nebeveikė, patvirtinta, 56 už, prieš susilaikė, patvirtinta, 57 už, prieš susilaikė, patvirtinta, 58 už, prieš susilaikė, patvirtinta, 59 už, prieš Reikia pasitikrinti. 59. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 60 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Balsavimas dėl viso dokumento. Prašome balsuoti elektroniniu būdu. EPP vėl vienu per daug. Baigiame balsuoti. Pakankamai aiškus rezultatai. Pagaliau pasirodė balsavimo rezultatai, taigi aiškiai patvirtinta. Sveikiname ir džiaugiamės rezultatais. Baigiame šiandienos balsavimus, galime pereiti prie e, kito darbo tvarkės klausimo. Dešimtasis. Kolegos, kurie norite išeiti, pasistengkite netriukšmauti. Toliau dešimtasis pasiūlymas iš dalies keisti Europos energetikos programą ekonomikai gaivinti. Pirmininkas prašo rimties salėje. Können Sie bitte. Ponios ir ponai. Prašyčiau tylos. Uh, die Damen und Herren, die sich noch unterhalten wollen. Ponios ir ponai, tie visi, kurie norite paplepėti, prašome kalbėtis už posėdžio salės durų. Nenorime švaistyti likusio laiko, kadangi mūsų laukia susitikimas su viešne. Frau, jetzt hat nur eine das Wort, nämlich Frau von Bremt. Dabar žodis poniai, poniai van Bremt. Prašom e, išaiškinti kite mums šį klausimą. Thank you. Dank u wel, voorzitter. Um, collega's, voor... Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Čia turime Europos komisijos reglamentą. Norėčiau pirmiausia išdėsti prieš istoriją. Tie, kas šią, sekė šį klausimą, turbūt apie tai žinos, svarbu peržiūrėti šį dokumentą dar kartą prieš perinant prie paties komisijos pasiūlymo pateikiau pranešimą vertimui vakar ir turėtume jį aptarti pirmą kartą e, prieš vasaros atostogas dėl priešistorės. 2009 metais komisija pateikė pasiūlymą ekonominės krizės akivaizdoje, kuri, kuri, kaip žinome, dar toli gražu nepasibaigė, tačiau komisijos pasiūlymas buvo tas, kad, kad nepanaudotos lėšos būtų panaudotos paremti investicijas į energetikos projektus. Komisijos pasiūlymas, kuris galiausiai buvo patvirtintas, daugiausia dėmesio skiria trims svarbiausiams sritims, kur mes norime subsidijuoti na, projektus dujų ir elektros projektai, e, toliau jūros vėjo jėgainių projektai ir trečias e, CO2 surinkimo ir saugojimo projektai. Šis pasiūlymas buvo patvirtintas trialogo būdu, tačiau Europos parlamentas pareikalavo, kad lėšos taip pat būtų skiriamas ir e, energetikos efektyvumo ir atsinaujančių šaltinių projektams. Yra gerų priežasčių, kodėl tam reikia skirti subsidijų, netgi jeigu tai projektai, kurie yra nedidelio masto. Nes šie projektai prisideda prie kovos su klimato kaita. Ir taip pat padeda kurti darbo vietas vietose, kurių negalima perkelti į kitus kraštus. Ir taip e, prisidedama prie ekonominio gaivinimo. Europos parlamentas tik susilaukė dalinės sėkmės trialoge, iš dalies todėl, kad komisijos pasiūlymas nebuvo skirtas tam, kad būtų pritaikyti parlamento norai. Ir tuo metu komisija pateikė deklaraciją, kad ji atsižvelgs į parlamento pagidavimus, kad nepanaudotos lėšos bus panaudotos šiems tikslams. Taigi, o ką turime šiandien? Turime komisijos ataskaitą apie savo priemonės, kurių jėmėsi parlamentui. nebus per dažnai pasakyta, kad mes šio pasiūlymo svarstymę esame komisijos partneriai. Ir mūsų tikslas yra, kad šis reglamentas būtų parlamente patvirtintas kaip galima greičiau, kad galėtume pradėti darybas su taryba, siekiant užtikrinti, kad e, mūsų nuomonė laimėtų. Taigi mūsų pasiūlymas yra, kad likusios lėšos ne tos, apie kurias buvo kalbėta iš pradžių, kurių nėra tiek daug, tačiau mes norime, kad jos būtų panaudotos veiksmingai ir kad jos būtų panaudotos energetikos efektyvumui ir atsinaujantiems šaltiniams. Finansavimas skiriamas regioniniams ir vietos valdžios institucijams, ypač atsižvelgiant į aplinką, o finansavimo priemonė yra gana ypatinga, nes jį gali būti panaudoti techniniai paramai finansuoti arba teikti paskolas ir banko garantijas e, tam, kad e, tie projektai galėtų būti greitai įgyvendinti vietos valdžios institucijų. Didžiausia nauda, aišku, bus darbo vietos. Mes laikome, kad tokie projektai yra svarbus ir ir jie turi lokalizuotą poveikį. Pasiūlymas yra labai geras, jis atitinka tai, ko mes čia troškome parlamente. Na ir dabar visų e, politinių frakcijų ir mano užduotis yra tai, kad e, šį paketą reikia na, pabaigti svarstyti, kaip galima greičiau. Man atrodo, kad pasinaudodami kontaktais čia e, prasidedant Belgijos pirmininkavimui, e, galima greitai šį darbą baigti. Mano pranešime, man atrodo, bus tik tai vos keletas pakeitimų, tiesiog korekcijų, siekiant pabrėžti ekologiškas darbo vietas. Ir pabrėžti inovatyvius projektus atsinaujinančių šaltinių ir energijos efektyvumo srityse, nes tai turi būti svarbus mūsų energetikos politikos brožas. Taigi inovacijos yra labai svarbus aspektas. Taip pat turime užtikrinti, kad sukurtume ryšio su, su esmais struktūriniais ir sanglaudos fondais. Taip pat turime pareikalauti, kad nepaskirstas lėšos klimato generalinė direktorate tai yra 15 milijonų būtų pridėtos prie šių, šio biudžeto. Tai yra tokie svarbiausi pakeitimai. Aišku, man bus įdomu išklausyti kolegų, tačiau galima dar kartą pakartoti, jog turime užtikrinti, kad komisijos pasiūlymas būtų patvirtintas, sustiprintas, pat, pa, aiškiai uždėstas, tačiau svarbiausia, kad galėtume dirbti greitai ir susitarti su taryba. O tam susitarimui, tą susitarimą pasiekti nebus taip jau lengva. Yra valstybių narių taryboje, kurių nevardysiu, tačiau jos nenori, kad tos lėšos būtų paskirtos naujoms investicijoms į šioms rytims. Jie nori, kad tos lėšos liktų valstybės narėms. Manau, ponos ir ponai, kad tai būtų visiškai kvaila. Ir nemanau, kad tai pastarnautų šio komiteto tikslams. Turim galvoje energetikos situaciją, e- ekonomikos e, situaciją ir planetos temperatūros kilimą. Nemanau, kad visos valstybės narės norėtų, kad biudžetas būtų ribotas, mes turime investuoti į energetiką. Mėlyt. Ačiū, dabar ponas Kančianas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjai už jos pristatymą, kuris mums yra priimtinas, EPP frakciją, aš esu šešėlinis pranešėjas, bet dar kelias pastabas išsakysiu. Pirmiausia, pritariu siūlomam darbų grafikui, nes kalba eina apie Europos energetikos programą ekonominio atgaivinimo tikslais, taigi tai išplaukia iš to, kas jau buvo nuspręsta, tačiau laiko yra labai nedaug. Taigi mums reikia konkrečių, veiksmingų ir greitų, greitai gyvendinamų projektų. Tai yra pirmoji mintis, pirmasis pamastymas, nes kalba eina apie rimtą krizę ir šį rytą kalbėjome apie energetikos politiką. Ir aš manau, kad e, mes e, einame teisingą linkmę, nes efektyvumas, alternatyvūs energijos šaltiniai tai yra e, pagrindiniai elementai Na ir pagrindinė strategija, kalbant apie energetinį efektyvumą, ypatingai miestų vietovėse. Reglamentas turi atitikti direktyvą dėl energijos tiekimo pastatuose. Dabar vyksta tokie darbai, na, o dėl strategijos dėl EMA projektų. Ir tie, na, projektai yra tokie smūkus. Aš manau, kad reikia daugiau projektų. Netgi jeigu finansavimas ir sumažės, ir aišku, tas geografinė pusiausvyrą dar turime užtikrinti per tuos projektus nenorime sukurti naštos valstybių narių biudžetams. O dėl pačių priemonių finansinių institucijų. Aš manau, kad mes per ankstesnį reglamentą nepasinaudojame puikiomis galimybėmis, nes jau tada galėjome įkurti specialų fondą, panaudojant privačias ir viešas e, lėšas. Tai būtų tikrai atvėrę e, galimybės tam tikriems projektams. Na, o dabar su tuo su tomis menkomis sumomis, e, su tom likusiomis sumomis aš Manau, kad tiesiog neturime tuos skaičius, kurie buvo pasiūlyti. Reiks pasižiūrėti, ar nebūtų įmanoma suaktyvinti energetinės ekonomikos pagal numatytas gairias. Taigi visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Na ir mes pasistengsime, kad viską būtų galima padaryti, kuo galima greičiau. Nes tai yra pagrindinis mūsų tikslas. Ačiū. Ganz herzlichen Dank. Ich habe keine weiteren doch. Ačiū, kolega. Turime dar paprašę žodžių. Prašau. Uh, thank you. Uh... Ačiū. Pone pranešėja, Aš manau, kad e, šiuo klausimu svarbiausia, kuo galima greičiau prabalsuoti šiame komitete, kad būtų galima pradėti dėrybas. Na, o komisijos pasiūlymas, mano manimu, yra geras. Nemanau, kad e, čia reiktų siūlyti daug pakeitimų. Na ir pati pagrindinė mintis kalba eina apie 115 milijonų ar panašiai. Tačiau tai yra suma, su kuria galime pasiekti šiokių tokių rezultatų. Aš kalbėjausi su Europos investicijų banko ir KFW banku, bankais, tai bus tie bankai, kurie atvarkys tas lėšas. Panašu ir jie man paaiškino, kad turi patirties su panašiomis lėšomis e, per vidutinės smulkės įmonės pietryčių Europoje, kur yra ta suma, kuri yra susijusi su didžiausia rizika, po to yra privačių bankų lėšos ir kaip jūs, ponė Kančian, e, apibrėžėte privataus ir viešo kapitalo partnerystę. Aš manau, kad tokiu būdu mes galėtumėme įtraukti ir privačius bankus, nes rizik, jie susidurs su mažesnė rizika. Na ir vienas finansinės krizės padarinių yra tas, kad vietiniai bankai turėtų būti tie, kurie perduoda lėšas smulkiams projektams, inovaciniams projektams, tačiau jie nuogastauja dėl papildomų kaštų ir nori sumažinti tuos papildomus kaštus, esant tikrai sunkiai situacijai ir iš principo jie nusprendžia smulkių paskolų neteikti iš vis. Ir na, jie nelabai išmano, su kokia rizika jie susiduria, kokia, apie kokią riziką eina kalba. Ir aš manau, kad jeigu šis fondas prisimtų dalį rizikos, tuomet būtų kur kas lengviau įtraukti vietos bankus į procesą. Skiriant lėšas tokiems svarbiems projektams, būsto renovacijos projektams ir e, matuoklių, pažangių matuoklių įdėgymo ir e, efektyvesnių įrenginių įdėgymui tokiems projektams. Taigi, Aš manau, kad pati idėja yra tiesiog sukurti priemonę, instrumentą, kuris būtų tam tikra atsvara ir suteikti kapitalo prieigą investuotojams, kurie nori įsitraukti į energijos efektyvumo projektus. Aš manau, kad tai būtų teisingiausias būdas. Ir manau, kad pasiūlymas yra geras, reiktų paspartinti procesą. Na, o kalbant apie nacionalinės vyriausybės, aš manau, kad visi turime kontaktų su savo nacionalinėmis vyriausybėmis ir čia yra tikrai svarus atvejis. Jeigu nacionalinė vyriausybė norėtų kažką panašaus daryti, jai, jeigu 27, visos 27 valstybės narys įsteigtų nacionalinius fondus, uh, E, tokioms investicijoms paskatinti. Tai brangiau kainuotų, nei jei mes vieną bendrą europinį fondą turėtumėme. Taigi aš manau, kad čia matome tikrą pridėtinę vertę ir vokiečiams, ir britams, ir prancūzams, ir kit kitų šalių nacionaliniams biudžetams. Dėkoju. Bedanke mich, Herr von Nistelrooy. Ačiū, ponas van Nistelrooy. Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai tačiau norėjau išreikšti savo pritarimą tam, kas atrodo dabar jau bus įmanoma be didelių projektų susijusių su infrastruktūra, kurie yra labai svarbus Europos ateičiai, mes taip pat galime prisidėti taip pat ir su tą dalimi, kuris skirta energetikos efektyvumui. Na, aišku, šį dokumentą reikia patvirtinti kaip galima greičiau, Manau, kad tai yra naujoviškas požiūris, kaip galima skirti lėšas, ypač krizės metu. Ypač tokiu metu, kai bankai atsargiai skolina lėšas ir Tai reiškia, kad mes galime greitai surasti lėšų projektams, kurie kitokia atveju nebūtų finansuojami. Tai būtų tokie planai, kurie jau parengti įgyvendinti. Todėl aš manau, kad toks naujoviškas finansavimas kartu su Europos investicijų banku yra pagirtinas. Ir mm, mielai turėtume padirbėti turbūt ir su kitais fondais, ieškodami sinergijos. Na, Šiuo atveju čia reikalą turime su vietos valdžios institucijomis daugiausia. Dabar turime priemonę siekti mūsų tikslų, kiek tai susijęs su CO2 emisijomis ir panašiai. Ir e, tokiu būdu merų konventas ir vietos institucijos galbūt gaus e, tam tikrą finansavimą, turint galvoje 20 metų tikslus, tas didžiasias iniciatyvas, tai ir ši iniciatyva, jeigu bus patvirtinta, įtrauksime ne tik valstybės narės, bet e, regionus, miestus, galėsime skurti partnerystės. O toks tokia decentralizuota partnerystė siekiant 20 metų tikslų yra labai svarbu. To būtent ir trūko visoje Lisabonos strategijoje. Atrodė, kad tai buvo tiesiog valstybių narių reikalas. Tačiau jeigu neįtrauksime vietos institucijų, miestų siekiančių tikslų, jeigu mes juos tai padarysime, tai pasieksime ir piliečius. Taigi yra tai kelios priežastis finansinės naujovės ir mūsų tikslų siekimas. Tokiu būdu prisėdant prie komisijos svarbiausių iniciatyvų. Tai yra labai puikus pavyzdys ir aš e, tikrai esu įstikinęs jo sėkme. Bedanke mich, Frau Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și domnul e, Van Nistelrooy, e, vreau să susțin uh, importanța investițiilor în eficiența energetică. Pane Tikau, kaip ir ponas Nisterojus, norėčiau pabrėžti investicijų į pastatų energetinį naudingumą svarbą. Bet kokia investicija šioje srityje yra vertinga. Ir tikiuosi, kad šitie 150 milijonų eurų gali būti greitai investuoti į tas priemonės, kurios užtikrina ekonominį naudingumą. Kovo mėnesį Europos taryba nutarė padvidinti 20 procentų pastatų naudingumą iki 20 metų. Ir šį tikslą patvirtino Birželio 17 dieną per kitą tarybos sustikimą. Taigi dabar galime tikėtis, kad komisija pateiks konkrečių pasiūlymų, kaip didinti ekonominį efektyvumą iki 20 metų. Man atrodo, kad protingų miestų iniciatyva ir jos derinimas su kitais fondais galėtų būti e, ta sfera, kur būtų galima e, šias idėjas panaudoti. Tai neturėtų būti izoliuota iniciatyva, nes atminkime 9 metų balandžio mėnesį mes pakeitėme reglamentą dėl regioninės plėtros, kad galėtume įgalinti visas valstybės narės panaudoti uh, 4 procentus RDF fondų energetiniam veiksmingumui didinti. Gyvenamosiuose pastatuose, įskaitant socialinį būstą, 2007 metais, kai buvo rengiamas nacionalinės programos, daugelis valstybių narių nebuvo numačiusios tokio biudžeto. Dabar kalbame apie valstybių narių biudžeto peržiūrą ir komisija galėtų numatyti skirti daugiau lėšų. Ir tai būtų galima užtikrinti, kad tie 4 procentai būtų panaudoti gyvenamųjų e, pastatų e, energetinio naudingumo didinimui. Komisija? Ar komisija norės pakomentuoti šį klausimą? Pirminkė, šiuo metu aš tiesiog norėčiau padėkoti parlamentui už pritarimą komisijos iniciatyvai. Mums svarbiausia yra viso šio reikalo laikas, kaip sakė pranešėja. Na ir aišku, kad tas svertas, kurį suteikia šios lėšos, yra vertingas, kaip čia minėjo daugelis. Jeigu galime, galėtume surinkti nepanaudotas lėšas, jas sujungti su kitais finansavimo šaltiniais. Tuomet e, surinktume, pat, pat, galėtume tikėtis žymesnio poveikio. Buvo minima tai, kad tai yra galbūt izoliuota iniciatyva, bet nebūtinai tokia turi ir likti. Dabar jau galima pradėti galvoti apie tolesnę finansinę perspektyvą ir šią mintį galima būtų panaudoti ir vėliau. Taigi, dėkojame Jums ir būsime pasirengę dirbti su Jumis, kad greitai būtų galima patvirtinti šį dokumentą. Aišku, kad sprendimo reikia iki šių metų pabaigos. Ačiū. Gal mūsų pranešė dar kartą norės pasisakyti trumpai norėčiau pasakyti, kad ar per artimiausias savaitės bandysiu užmėgsti kontaktus su kolegomis iš frakcijų, tokiu būdu pabandysiu pasiekti, kad kaip įmanoma greičiau šis dokumentas būtų patvirtintas. Pirmininkas, ačiū Jums labai, ačiū visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Liepą dar kartą diskutuosime apie šį pranešimą. O dabar kitas darbo tvarkės klausimas susitikimas su Ispanijos ministre tačiau ją atstovaus Ispanijos e, valstybės sekretorius, kurio vis dar nėra. Gal kas nors galėtų pasižvelgti, ar jie netrypčioja prie salės durų. E, kartais svečiai nedrįsta įeiti į vidų, nepakviesti. Thank you.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 Dėja tenka padaryti per traukėlę. Atsiprašau dėl to. Er Na, sunku pasakyti, kada valstybės sekretorius atvyks. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Ponios ir ponai, mėly kolegos, ačiū Jums už kantrybę. Problema tokia. Pirmininkaujantį Ispaniją e, važiuoja iš oro uosto, bet mums pavyko surasti poną Vidal Kvadras, kuris kaip tikras olimpinis rekordininkas atbėgo iš savo biuro ar kažkur kitur parlamento pastate pas mus į posėdžio salę, taigi jis gauna ypatingą medalį e, parlamento olimpinėse žaidynėse už e, e, greitąjį ėjimą. Taigi, ponė Videl Kvadras, prašau mums pristatyti, kokia situacija yra su dujų tiekimo saugumu. Intensyviai diskusijos vyko šią temą, taigi žodis jums prašom. Yes, thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Mane informavo, kad e, mano klausimas bus aptariamas 12 valandą. Tai atsiprašau, bėgau kiek galėdamas iš savo biuro. Tvarkoj. Ačiū labai. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti labai nuoširdžiai visiems šešėliniams pranešėjams ir jums, pirmini, jums pirmininkė, asmeniškai už jūsų sunku darbą, testinės pastangas per pastaruosius dešimt mėnesių, kuomet pradėjome teisėkuros procedūrą dėl dujų tiekimo saugumo reglamento. Turiu pasakyti, kad būtent to mums ir reikėjo. Tas artimas bendradarbiavimas prisidėjo prie to, kas mano manimu yra sėkmingas rezultatas. Trečiadienį vakare, kaip jūs žinote, mes neoficialiai susidarė, susitarėme su taryba trilogo posėdėje dėl šio reglamento. Tekstas bus išdalintas jums visiems šiandieną, kai tik tai gausime juristų lingvistų tarnybos pritarimą. Taigi tikiuosi, kad dar šiandien tas tekstas jūs pasieks. Taryba turėtų tą tekstą patvirtinti rytoj korepero posėdėje. Na, o mes šiame komitete balsuosime, tikiuosi, dėl kompromiso Liepos savaitę, tuo met, kai vyks mūsų komiteto posėdis. O plenarinėme posėdėje balsuosime per antrąją rugsėjo sesiją, plenarinę sesiją. Taip pat norėčiau padėkoti komisijai už puikiai atliktą darbą, padedant, tarpininkaujant tarp teisės aktų leidėjų. Taip pat norėčiau padėkoti ir Ispanijai, pirmininkaujančiai valstybei, kuri mus nuolatos informavo apie taryboje pasiektą pažangą. tos tarybos diskusijos, iš, gauta informa, iš jų gauta informacija visuomet būdavo labai naudinga. Bet čia nebuvo tiesiog pasiklausoma, tiesiog e, geronoriškai ta informacija būdavo pateikiama. Taigi, kaip sakiau anksčiau, aš tikiuosi, kad galime pasidžiaugti rezultatų pasiektų dėrybose kai rezultatas bus įgyvendintas, tai smarkiai sumažins ES pažeidžiamumą dėl dujų tiekimo nutraukimo, kai bus įdėktas N-1 standartas ir bus užtikrintas tiekimas kita kryptimi, grįžtamąją kryptimi per jungtis. Taip pat komisijos vaidmo koordinuojant veiksmus skubos tvarka ir koordinacinė grupė, jos darbas bei komisijos darbas siekiant užtikrinti, kad nacionaliniai prevenciniai planai nepakenktų tiekimo saugumui į kitas valstybės narės. Tai buvo labai svarbus diskusijų elementas. Komisijos įgaliojimai įsikišti į prevencinius veiksmų planus tam, kad būtų užtikrinamas tiekimo saugumas visoms valstybėms narėms. Na ir šioje solidarumo dvasioje mes ir gyvensime, tik, tikėdamėsi, kad jeigu valstybę narę ištika krizė, ypatingai ta, kuri labiausiai yra pažeidžiama, tam, kad būtų jai teikiama pakankamai dujų, uh, E, kad vartotojai tas dujas gautų. Dėl geopolitinių tiekimo saugumo aspektų mes čia numatėme kelias nuostatas, kuriuose akcentuojame, kad ES vaidina labai svarbu vaidmenį, imantis veiksmų, bandant užkirsti kelią krizės situacijoms, kai jos ištinka, e, už ES ribų, nes tokios krizės gali paveikti valstybės narės. Tai ypatingai aktualu šiandieną, pastarosiomis dienomis, kadangi tokia krizė mus ištiko. Dabar krizė turiuomenė tarp Baltarusijos ir Rusijos. Ir š, jeigu ši krizė nebus išspręsta, tuomet tai turės labai rimtų pasiekmių Baltijos valstybėms ir Lenkijai tikėtina. Taigi laimiai komisija ėmėsi veiksmų gan greitai vakar. Generalinis direktorius atsakingas už energetiką nuskrido į Minską. Tikimės, kad ta krizė bus išsklaidyta, išspręsta, kuo galima greičiau. Taip pat manau, kad galime pasidžiaugti tuo, kad pasiekėme nemažai gerų kompromisų dėl dujų salų integravimo į ES tinklus. Labai stipri komisijos deklaracija dėl paskirties straipsnių ir skaidrumo didinimo tarp valstybių narių, nes tik gavus tinkamos informacijos galima priimti sprendimus. Dar vienas dalykas, kuris buvo mums svarbus, esminis, tai, kad reikia akcentuoti, kad pirmoji gynybinė linija yra rinkos Tai yra labai aišku, dabar tai aiškiai išdėstė tekste. Na ir pabaigai, apibendrindamas trumpasą sutarties apžvalgą, sustarimo apžvalgą, vienas labai jautrus elementas buvo daugeliu mūsų kolegų ir ES deklaracija dėl pirminės, e, pirminio skubaus plano. Dabar komisija gali elgtis pritaikydama lankščius scenarius. Tai reiškia, kad viršutinės ribos buvo panaikintos ir komisija gali įtraukti visus mechanizmus, kurie yra numatyti reglamente tiek ES lygmenių, tiek regioninių lygmenių. Regioninių lygmenių, regioninis lygmuo, tai galėtų būti ir valstybė narė, kelios valstybės narės arba artimi valstybių narių kaimininiai regionai nėra aiškaus apibrėžimo, apibrėžties nėra, taigi komisija turi laisvas rankas elgtis savo nuožiūrą. Šis reglamentas yra tikras realios problemos sprendimas, kuris leis toliau plėtoti infrastruktūras nacionalinių lygmenių, taip pat užtikrinti jungtis tarp valstybių narių. Čia yra nustatomi minimalūs tiekimo standartai e, visoms visiems ūkiams, šeimų ūkiams ES ir bus įmanoma koordinuoti reakcinius veiksmus, e, sureaguojant į krizes ES ir trečiojosiose valstybėse. Na ir galiausiai, atsižvelgiant į pirminę tarybos poziciją, kur buvo tiesiog numatyta renkti direktyvą, tokia buvo pirminė tarybos pozicija, norėjo direktyvos. Tai dabar vertindami tą pirminę situaciją galime pasakyti, kad pasiekėme labai daug. Turime stiprų reglamentą, griežtą reglamentą ir techninė prasme, man atrodo, tas reglamentas yra e, gerai subalansuotas. Mano rekomendacija būtų štai kokia. Mėly kolegos, be jokios abejonės, jūs privalote visišk, visapusiškai paremti uh, E, šį kompromisą balsavimuose Liepos mėnesį ir aš esu įsitikinęs, kad perskaitę tekstą jūs tikrai visi pritarsite jam, aš tikiuosi, kad šešėliniai pranešėjai man pritars, kad šis tekstas turėtų būti priimtas. Na, kaip visuomet, aš mielai galėčiau pateikti tolesnius paaiškinimus, jeigu jų jums prireiktų, perskaičius tekstą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Herzlichen Dank. Ähm, labai ačiū. Ponui Vidal Kadras, dėkojame Jums už tai, kad puikiai padirbėjote, buvo sudėtinga. Tačiau manau, kad rezultatas yra labai įdomus. Ponas Mecaros. Ačiū pirmininkė. Sakėme pono Vidal Kvadraso darbą labai susidomėję ir norime labai jam padėkoti už jo pastangas. Stengiamės jam taip pat, kiek galėjome padėti. Vidurio Europos valstybėms šis dokumentas yra ypač svarbus ir mes pritarėme tam, kad e, ketvirtame priedai yra įtrauktos regioninės struktūros. nes tai labai padrasina šalis, kur e, jungčių dar nėra. Mūsų e, dujų naudojimas yra didėja ir todėl ateityje gali atsikilti vėl naujų krizių, kai Rusija sumažins tiekimą. Todėl negalime pasikliauti vien tik teisinėmis galimybėmis, kurias suteikia dabartinės direktyvos. Todėl čia svaidins didelį vaidmenį vidaus rinka, o dujų tiekimo bendrovės galės pasiekti visus ES vartotojus. Dujų tiekimo sutrikimų prevencija. Prevencijai būt, būtinos konkurencingos nacionalinės rinkos, pasklanančios diversifikuotais iš šaltiniais ir maršrutais. Šis pasiūlymas yra būtinas, nes jeigu šalis pasirašo vienašalių sustarimą, tai gali kilti pavojus dujų tiekimui Europos Sąjungoje. Šalis taip pat turi numatyti potencialus tiekimo trūkumus su kuriais gali susidurti krizių metu. Tiekimo saugumas būtų garantuojamas ir tokių priemonių kaip kūro rušies pakeitimas, nes tai gali sumažinti paklausą dujams. Turime savo veiksmus koordinuoti visos ES mestu, kad išvengtume krizų. yra sričių, kur dujas galima pakeisti. Pavyzdžiui, gaminant elektros energiją ir taip sumažinti paklausą dujomis. Ačiū už dėmesį. <clears throat> Klodas Turmesas. Aš taip pat noriu pasveikinti Alecho. Mažai kas žino, kad problema prieš paskutinį darybų raundą antradienį buvo ta, kad vyriausybės iš tikrųjų nenorėjo, kad Europos komisija vaidintų tam tikrą vaidmenį prižiūrint nacionalinius krit, kritinius planus. Todėl kilo pavojus, kad bus nepakankamai koordinuojama viskas Europos mastu. ir buvo nelengva numatyti, kaip pastumėti tas vyriausybės. Tuomet Alecho kilo puikia idėja pasinaudoti ryšiais Rusijoje. Ir mums pavyko sulaukti daugiau politinio dėmesio prieš darybas. Antradienį. Todėl manau, kad viskas suveikė labai gerai. Vakar vakare Gazpromas vėlgi užpildė visus e, dujotekius, puiku, puikus darbas. Ja, das war mir auch entgangen. Ich danke für den Hinweis. Das hatte ich nicht mitbekommen. Na, ačiū už tai, kad priminėte, jog buvo imtasi tokių sėkmingų ir protingų veiksmų. Dabar ponas Fanisteliroj, prašau. Na, na, deze vorige... Ačiū, ponė pirmininkė. Po ką tik kalbėjusio kolegos sunku rasti kažkokių superlatyvų. Dar buvai įvertinti, džiugu, kad kolega ne tik puikiai dirba, bet yra geros sportinės formos, kadangi taip e, greitai pas mus atskubėjo, dabar rimtai. Manyčiau, reikia kalbėti apie tai, kokie yra rezultatai, o pastarųjų savaičių veiksmai liudyja apie naujų instrumentų būtinybę, kurie įprasmintų solidarumą, būtina stiprinti dujų koordinacinės grupės darbą, e, reikia stipriau atspindėti regioninę dimenciją, kadangi tai yra dujų sektoriaus ypatybė. Ponas Buzek ragino ES imtis veiksmų ir būtent tą mes daroma. Puikus solidarumo tarpusavį jungčių pavyzdys puikus pavyzdys to, kaip reikia dirbti bendradarbiauti sėkmingai. Maničiau, panašus pasiūlymai e, įrodo, kad Europa ne tik kalba, bet ir dirba. Mes kovojame su krize. Ir būtent krizės metu yra permastomi e, tarpusavio santykiai, santykiai dujų tiekimo saugumo problemos. Iš ties, dar liko daug ką nuveikti dėl dujų jungčių. Turime, manyčiau, daug dėmesio skirti šiam klausimui, reikia naujų pasiūlymų. Žinoma, turime pasidžiaugti geru darbu, ponas Vidal Kadras nuostabiai pasirodė, norėčiau jį dėl to pasveikinti. Ačiū. Pirmininkas, kadangi mes dėkujame, tai norėčiau padėkoti visiems mūsų bendradarbėms, sekretorijatėte, asistentams, komisijos darbuotojams. Tai yra labai svarbu. Per nelik dažnai mes pamirštame padėkoti. Tarp didžiųjų susitikimų vyksta daug nematomų posėdžių, kuriuose dirba gausybė darbuotojų ir padėjėjus, taigi reikia jiems padėkoti, kol dar nepamiršome to padaryti. Pana Šimanskis. Ja oczywiście gratuluję sprawozdawcy. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Jis nuveikė nemažai darbo, dėjo daug pastangų į šį darbą. Šis reglamentas yra labai svarbus. Žinoma, mūsų tikslas yra kompromisas kuris turėtų tenkinti e, įvairius lūkesčius. Anksčiau parlamento pozicija buvo ambicingesnė na, ir kai kurios klausimus taryba vertina visai netai, pavyzdžiui, atgrįžtinis e, tiekimas ir e, nuostatos, kurių reikalavo taryba, Reiškia, kad kai kuriais, kai kurių dujotokių atveju e, tokio tiekimo nebus galima panaudoti, nes šis dujotikės yra politinio spaudimo iš Rusijos pusės pasiekmė, jis gali būti uždarytas. Kitas dalykas yra teisinės sąlygos. Mes, e, pavyzdžiui, kalbu apie reeksporto sąlygas. Na ir galiausiai rezultatas yra kažkas daug bendresnio. Tikimės, tikėkimės, kad nekils tokia situacija, kai komisija uh, jaus, jog ji neturi pareigos ieškoti sprendimų. Neturės imti sprendimų, kurie pakenktų e, rinkos veikimui. Na, o krizų valdymas metai e, įvestas regioninių krizių valdymo apibrėžimas, tačiau turime užtikrinti, kad dėl to nekiltų situacijų, kai ES nemanys esanti atsakinga imtis veiksmų kilus regioniams krizėms. Juk e, bet, kokia, e, bet koks dujų tiekimo sutrikimas padaro poveikį visą ES. Na ir gal gale turime ir dabartiniai teisiniai sprendimai nėra pakankami. Te, dėl teisinio ES atstovavimo, tai taryba susilpnino šias nuostatas, ypač kai kalbam apie išorės santykius. Tikėkime, kad tai nereiškia, kad kokią nors vėlesnę dujų krizę traktuosime kaip grinai komercinį klausimą, nes tokios problemos dažnai turi ir politinę dimensiją. O vyriausybės dažnai į rytus nuo Europos Sąjungos, jų veiksmai turi būti susilaukti atsako ir politinių atsakymų iš Europos Sąjungos, nes kitaip pademonstruosime politinį silpnumą. Apskritai kompromisas yra geras, mums pavyko išlaikyti daugelį nuostatų, kurios yra tikrai naudingos ir reikalingos. Pone Madurel. Ačiū, pirmininkė. Norėjau pasisakyti savo frakcijos vardu. Pranešėjo, šešėlis pranešėjas Paulas Svoboda negalėjo atvykti į posėdį planavo šiek tiek vėliau, 12 val. prie mūsų prisijungti, taigi aš tiesiog norėčiau pasveikinti poną Vidal Kvadras, puikiai padirbėjus. Ir maloniai jisai pasisakė Ispanijos primkančios valstybės atžvilgiu. Aš manau, kad bendradarbiavimas iš tiesų buvo puikus ir buvo įmanoma pasiekti rezultatų, kurie buvo absoliučiai būtini ES. Deja, krizės pasitaiko perdėm dažnai Ir tie krizių padariniai yra nemenki mūsų ūkiui, mūsų konkurencingumui. Na, o šis pranešimas yra labai svarbus žingsnis į priekį siekiant užsibrieštų tikslų ES tam, kad tiekimas vyktų prieinama kaina aplinkos saugai, aplinkai nekenkiančių būdų. Ir buvo pasiekti svarbiausi susitarimai. Aš manau, kad jie rodo, kad pranešėjas turi dėrybi, dėrybininko talentą, taigi tikrai labai nuoširdžiai jį sveikinu. Tiek, pirmini, ponas pirmininkė. Ačiū, galime baigti nagrinėti šio darbo tvarkės klausimo nagrinėjimą. E, tikėkime, kad artimiausių metų galėsime baigti jo nagrinėjimą visame parlamente noriu pasveikyti poną Dekalvo, Ispanijos valstybės sekretorių. Jis pavaduoja ponę ministrę Kristiną Garmindiją, kurie negalėjo atvykti. Mes visuomet džiaugiamės bendradarbiavimu su ponė ministre, gaila, kad jos nėra, ačiū, kad atvykote pas mus. Taigi, nedelsdamas noriu jums žodį suteikti. Prašau. Yes, senor presidente. Buen... Ačiū. Pone pirmininkė, labas rytas visiems gerbėmiems ITRE komiteto nariams. Pradžioje norėčiau atsiprašyti dėl to, kad šiek tiek užtrukau atvykdamas šį rytį posėdį. Buvo oro kontrolierių streikas ir planavau atvykti prieš dvi, dvi valandas, tačiau dėja skrydis buvo atidėtas. Atsiprašau dėl to ir atsiprašau dėl to, kad e, mokslo ir inovacijų ministrė ponia Kristina Garmentija negalėjo atvykti į komiteto posėdį, ji labai norėjo atvykti, dėja turėjo dalyvauti svarbiame Ispanijos vyriausybės posėdėje. Taigi, man labai malonu šiandieną kreiptis į šį komitetą ir papasakoti apie rezultatus Ispanijos pirmininkavimo darbus mokslinio tyrimų srityje. Kai mokslo ir inovacijų ministrė Kristina Gerdi sausio 28 dieną kreipėsi jūsų komitetą, tuomet Ispanija tik pradėjo savo pirmininkavimą institucinių ir politinių pokyčių metu. Atsirado nauja sutartis, nauja komisija, kuri priklausė nuo Europos parlamento ratifikavimo. Strategija 2020 turėjo būti parengta ir buvo tikrai darbo atvarkė gan įtempta konkrečiose srityse, e, kurios svarstamos konkurencingumo taryboje ir mokslinio tyrimų Šalia to institucinio e, konteksto, aišku, dar reikia nepamiršti ir finansinių ekonominių sunkumų, kurie ir dabar dar yra gan smarkiai jaučiami. Na ir nepaisant visų tų sunkumų, mes norėjome siekti ambicingos programos savo pirmininkavimo metu ir nenorėjome atsisakyti jokių pirminių tikslų. Na, o tiks, siekdami savo tikslų mes e, nusimatėme savo, užsibrėžėme savo gan intensyvę programą. Uh, ir parengėme prioritetus trijose srityse - integracija, įtraukimas ir įtrauktis. Integracija reiškia tai, kiek svarbu mokslinių tyrimų ir plėtros politikos integravimas į visus europinius projektus. Mes akcentuojame, kad svarbu sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę, atsižvelgiant į naujas, novatoriškas politikos kryptis Tai ypatingai aktualu kalbant apie strategiją 2020 ir tikslus, kuriuos užsibrėžė pačios valstybės narės. Integracijos srityje mes pasiekėme pažangos konkrečiais klausimais Europos mokslinių tyrimų valdysenos srityje, peržiūrėjome egzistuojančias struktūras ir mechanizmus Europos mokslinių tyrimų taryboje ir siekiame užsitikrinti didesnį politinį svorį kuriant mokslinius ir techninius mokslinius tyrimus. Ir tai yra komitetas, ERA komitetas, kurio pavadinimą pakeitėme, kuriame dalyvaus e, aktyviau valstybės narės, rengiant bendrasias e, Europos mokslo strategijas. Na ir šalia to mes dar žengėme svarbius žingsnius, integruodami žinių Europą sprendžiame mobilumo problemas, e, kalbant apie mokslininkus Europoje, kovo mėnesio konkurencijos taryboje, kit, kit, kituose susitikimuose, pristatydami savo išvadas, užimkumo, socialinių reikalų, sveikatos tarybos išvadas. Mes manome, kad šis žingsnis buvo labai svarbus siekiant pažangos, penkt, siekiant į, įdėkti penktąją laisvę, žinių laisvę Europoje. Na ir aš norėčiau e, akcentuoti, kad ta iniciatyva buvo labai šiltai sutikta komisijos ir tarybos kolegų Na, o kalbant apie mūsų indėlį į strategiją 2020, aš norėčiau paminėti, kad dviejose konkurencingumo tarybose, taip pat neoficialiame vasario mėnesio posėdėje, kai kurie aspektai buvo aptarti, taip pat buvo kalbama apie tai, kiek svarbu šioje strategijoje numatyti tikslus, rodiklius iš mokslinio tyrimų srities. Svarbu buvo įtraukti ir tuos rodiklius, kurie ver, gali vertinti investicijas, investicijų gražą į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Aš manau, kad ta direktyva, kurią pasiūlė komisija kovo mėnesį dėl sustiprintų investicijų į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Ta direktyva e, ketina taryba patvirtinti rudenį, kad direktyva atsispindės mūsų požiūris ir kad bus e, propaguojama labiau integruoti, propaguojami labiau integruoti moksliniai tyrimai ir plėtra kuriama mokslinė infrastruktūra ir infrastruktūros įgyvendinimo veiksmų planas, parama e, moterų įtraukimui į mokslo sritį. Taigi yra labai daug įvairių aspektų, kurie buvo patvirtinti per pastarą tarybos sesiją, taip pastarą tarybos posėdį. Na ir dar integracijos srityje norėčiau paminėti, kad Ispanija e, Ispanijai pirmininkaujant buvo patvirtintos tarybos išvados dėl to, kad būtų nubrėžtos politikos gairės komisijai ir valstybėms narėms dėl būsimo ES mokslinio tyrimų ir inovacijų plano, kuris bus pristatytas rugsėjį. Pirmininkaujant valstybė mano, kad tai yra labai puikus kelias į priekį, bandant įtraukti tam tikrus aspektus, kurie turėtų būti aptariami komisijoje. Išvadas patvirtino taryba, atsižvelgiant į penkis esminius dalykus - finansavimas rinkos, vyriausybės, regionai ir asmenys. Na, o antrasis e, svarbus mums klausimas - įtraukimas. Mes manome, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos atitinkamos programos bendrijos nacionalinių, tarp vyriausybinių lygmenių turėtų nuo žodžių persikelti į konkrečius veiksmus, sureaguojant į svarbiausius socialinius, ekonominius iššūkius, naujus energijos šaltinius, klimato kaitą, senstančią visuomenę, lygas ir taip toliau, ir aišku, ekonominę krizę, be jokios abejonės. Mes manome, kad reakcija, atsakas turi būti veiksmingas, įtraukiant ir mokslininkų darbą. Na ir laikant iš šio požiūrio, aš norėčiau uh, paminėti, kad pagrindinė tema, kurios ėmėsi pirmininkaujantį valstybę neoficialiajame mokslo tyrimų ministrų susitikime San Sebastian mieste, taip vadinamoji San Sebastian deklaracija buvo paskelbta bandant e, užtikrinti ekonominį augimą, įtraukiant mokslą. Šis dokumentas buvo vienbalsiai pritar, šiam dokumentui buvo vienbalsiai pritarta visų ES valstybių narių. Ten yra akcentuojamas mokslo vaidmuo, ieškant sprendimų ekonominės krizės kontekste. Mokslas, moksliniai tyrimai turi suvaidinti svarbų vaidmenį politikoje, turi būti supaprastinta prieiga prie europinių programų ir ta prieiga turi būti paprastesnė. Supaprastinimas, aišku, yra prioritetinė tema, ji buvo prioritetinė mums pirmininkaujant. Tai yra aktuali tema tarybai bendrijos institucijos, visi dalyvaujantis pagrindų programos projektuose akcentuoja šį dalyką, ypatingai smulkios vidutinės įmonės. Mes manome, kad supaprastinimas yra iš ankstinė sąlyga norint siekti rezultatų šioje srityje tam, kad strategija 2020 taptų sėkminga. Reikalingas platus požiūris reikia supaprastinti ne tik taisyklės ir procedūras, reikia keisti iš esmės situaciją tam, kad būtų galima prie, pereiti prie sistemos, kuri būtų grindžiama pasitikėjimu, kur svarbiausia yra užtikrinti aukštos kokybės mokslinius tyrimus, kai finansavimas yra pagrindžiamas tikėtiniais rezultatais. Ir mes manome, kad tie pokyčiai bus labai naudingi ir smulkios vidinės įmonės galės optimaliai panaudoti savo pastangas, sutelkti savo išteklius ties e, tyrimais, kad bus sumažinta administracinė našta. Tokioms įmonėms mes to ir norėjome pasiekti pirmininkavimo metu ir labai džiaugiamės, kad tarybos išvadose apie tai kalbama, kurios buvo patvirtintos kovo mėnesį. Dabar kalbant apie mokslinio tyrimų socialinę dimenciją, tai yra ta tema, yra trečia, kuri yra trečiasis mūsų pirmininkavimo elementas - mokslinio tyrimų plėtros įtraukimas. Ką reiškia tai trauktis? Tai reiškia, kad moksliniai tyrimai, inovacijos turi suvaidinti labai aišku vaidmenį, kovojant su skurdu, socialinė atskirtimi. Pirmininkaujant Ispanijai mes teigiame, kad žinių Europa turėtų pasitarnauti didinant samoningumą. Ir mes pirmininkamo metu norėtumėme išdėstyti, kokie dar yra na, pagrindiniai iššūkiai, kuriuos perėmėme iš Švedijos. Mes e, norėtumėme įtraukti kovą su skurdu, neligybę kaip e, pagrindinį mokslo tikslą. Ir mes norime pritarti šią iniciatyvai. Dešimt metų praėjus e, po tūkstantmečio plėtros tikslų deklaracijos ir, aišku, Lisabonos strategija, kova su skurdu, socialinė atskirtimi. Čia mes turime akcentuoti pagrindinį mokslinio tyrimų ir technologijų potencialą, e, plėtojant, e, plėtojant šios darbus. Taigi socialinė dimensija turi būti įtraukiama į mokslinio tyrimų erdvę. Kaip horizontali linija e, siekiant užtikrinti technologinę pažangą, toliau ieškant bendrosios erdvės tarp vystomojo bendradarbiavimo ir mokslinio tyrimų bei plėtros ir taip pat mažinant skurdą ir kovojant su socialinė atskirtimi. Taip pat yra tiesioginis ryšys su strategija 2020 ir ypatingai su prioritetiniu tikslu propaguoti socialinę integraciją. Na, o kalbant apie teisės aktus, pirminkauti valstybė labai džiaugiasi, kad buvo užbaigtas darbas dėl dviejų iniciatyvų pagal naują Lisabono sutartį bendrai sprendimą priimant su e, parlamentu, aš turiu omenyje Europos parlamento ir tarybos sprendimą dėl bendrijos dalyvavimo bendrose mokslinio tyrimų plėtros e, srityse. Dėl Baltijos jūros strategijos ir mokslinio tyrimų programos, kur, į kurią buvo įtraukta daug valstybių. Taip pat e, nuo 2011-2013 metų vykdomos programos. Na ir aš norėčiau padėkoti parlamentui už vaisingą bendradarbiavimą, šiame procese, kai buvo patvirtintos šios iniciatyvos, du pranešėjai, Lina Ek ir Glanti, Norbert Glanti, labai daug prisidėjo tam, kad būtų pasiekti, pasiekti, pasiekti įgyvento šios iniciatyvos. Mokslinio tyrimų ir inovacijos ministerija surengė neoficialų susitikimą San Sebastiane, ministrų susitikimą San Sebastiane, buvo uh, surengti, surengtos dvi konkurencijos tarybos ir buvo priimta nemažai sprendimų, aktualių sprendimų. Buvo suorganizuota 40 renginių mūsų ministerijos pirmininkavimo metu. Ministerijos ir atitinkamų agentūrų. Na ir mes manome, kad Lisabono sutartis reiškia, kad dabar labiau yra įsiklausoma į piliečius ir mes norime prie to proceso prisidėti. Uh, Ir norėčiau dar pasakyti, kad e, dėl didelio susidomėjimo mūsų renginiais daug e, veikėjų buvo pakviesta prisidėti prie šio bendro proceso. Na ir iš tų renginių buvo padarytos e, svarbios išvados, kurios atsispindi ir konkurencijos tarybos išvadose. Taip pat norėčiau pažymėti, kad Ispanija pirmininkavimo metu ėmėsi ypatingų pastangų ir daug prisidėjo prie to, kad būtų pasiektas europinis konsensusas dėl finansinio pagrindinių tarptautinių infrastruktūrų gyvybingumo, dėl brandolinio eksperimentinio reaktoriaus ir panašiai. Na ir pabaigai, kaip ir pradžioje teigiau, Nuo pat pirmininkavimo pradžios žinojome, kad teks susidurti su svarbiais iššūkiais, kadangi įsigaliojo nauja sutartis ir e, buvo patvirtinta nauja komisija, tačiau tai tikrai e, nesustabdė mūsų aktyvumo, bandant toliau siekti žinių Europos, neprarandant sąlyčio su dabartimi, su Europos piliečiais. Europa dabar išgyvena, matyt, sunkiausią laikotarpį po 29 metų. Taigi mes ir toliau ketiname užtek, užtikrinti kuo galima didesnę įtraukti įtraukimą. Ir tokiu būdu, aš manau, prisidėjome prie Europos mokslinio tyrimų erdvės kūrimo ir patobulinome labai konkrečius, konkrečias mokslinio tyrimų sritis kur daug dėmesio buvo skiriama, daugiau dėmesio buvo skiriama europiniai darbo tvarkiai pirmąjį kartą istorijoje. Na ir džiaugiuosi, kad Ispanija įgyvendino savo pirminę darbo atvarkę ir sėkmingai pasiekė užsibrieštų tikslų. Taip pat buvo surinkta daug konferencijų, renginių, kaip jau minėjau, ir taip pat e, norėčiau paminėti, kad mokslas, inovacijos Europoje susiduria ir toliau su svarbiais iššūkiais. Ir dauguma tų iššūkių išplaukia iš sudėtingos ekonominės, socialinės, finansinės padėties pasaulyje. Ir sunkumų, su kuriais susiduria valstybės narės, kai reikia apsispręsti, kur investuoti tuos negausius išteklius. Ir labai svarbu, kad mūsų valstybės ir toliau investuotų į mokslinius tyrimus, plėtrą, inovacijas ateityje. Na ir aš norėčiau akcentuoti labai svarbu visų jūsų suvaidintą vaidmenį tokioje institucijoje kaip parlamentas, kuri tampa labai gyvybinga institucija, priimant įvairius sprendimus, kurie yra aktualūs, kalbant apie bendrijos biudžetą ateinantiems metams. Aš svar, labai svarbu, kad tokia Europos vizija ateitie būtų mums visiems bendra, kad jai pritartų Europos piliečiai. Nes Europos piliečiai yra tie ta priežastis, tie galutiniai adresatai visų mūsų politikos sričių ir krypčių. Taigi labai svarbu, kad piliečiai būtų įtraukti į tokius veiksmus. Ir svarbu, kad būtų užsitikrinta parama tą tai idėją, kad valstybės na, narės Europa negali sumažinti paramos moksliniams tyrimams ir inovacijai. Na, kadangi tai yra viena iš paskutinių progų man pasisakyti, aš e, norėčiau dar, dar kartą padėkoti už bendradarbiavimą šiuo labai svarbiu laikotarpiu ir Belgijai, Vengrijai, pirmininkausiančioms valstybėms norėčiau išsakyti e, nuoširdžiausius linkėjimus e, sudėtinguose darbuose, tvarkantis su svarbiais ir sunkiais iššūkiais. Ir viešai dar norėčiau padėkoti visai komandai, kurios didžiulis darbas, ryštas leido Ispanijai pirmininkavimo metu pasiekti visų užsibrieštų tikslų. Tikslų, kuriuos mes deklaravome sausio pirmąją dieną. Taigi ačiū labai, mielai atsakyčiau į klausimus. Ačiū, kad išklausėte manęs. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ačiū Jums labai už pateiktą informaciją, už santrauką, už sėkmingą bendradarbiavimą. Keletas e, kolegų paprašė žodžių. Pirmoji ponė Maduero. Prašau. Gracias, presidente. Bueno, ante todo, señor Pet. Labai ačiū, pirmininkė. E, valstybės sekretoriau, labai ačiū, kad atvykote pas mus į komiteto posėdį. Savo frakcijos vardu norėčiau pasveikinti Jūs atlikus visą darbą Jūsų ministerijoje per šių šešių mėnesių laikotarpį, pirmininkaujant ES. Jūs nuveikėte daug, programa buvo labai gerai struktūruota, ji buvo mums pateikta ministrės Garmendėje pirmininkavimo pradžioje. Na ir, e, aišku, jūsų programa labai atitiko šio komiteto, šiam komitetui rūpimas dalyvimus. Mums labai malonu, kad dideliu mastu jūs pasiekėte savo tikslų. Be visų, tarp visų dalykų, kuriuos minėjote, pirmiausia, norėčiau paminėti pasiektą pažangą plėtojant Europos mokslinių tyrimų erdvę. Kiekviena jūsų minėtoje temoje tai yra valdymas, rodikliai, infrastruktūros ir panašiai. Nuveikta nemažai, kaip jūs pats pasakėte. Tačiau taryboje patvirtintose išvadose labiausiai pabrėžta mokslinio tyrimo erdvės socialinė dimensija. Mano frakcija norėtų jūs pasveikinti pasiekus šio tikslo, tačiau, ponia Petris, labai dažnai teoriją sunku įgyvendinti praktikoje, todėl štai kur mano klausimas. Kaip Jūs atrodo, kaip tarybos patvirtintos išvados dėl socialinės dimensijos galėtų spėgdėti Europos programuose praktiškai? O antras klausimas dėl inovacijų. Panašiai politikos gairėse, kurias parengė Ispanijos vyriausybė, kaip kaip jas būtų galima įgyvendinti bendrijos lygmenių ar valstybių narių lygmenių. Na ir pagaliau aš noriu pasveikinti Jūs nustatytas priemonės siekiant užtikrinti geresnį lyčių balansą mokslo ir technologijų srityje. Turime panaudoti visą Europos potencialą, ne pusę jo. Tai yra gyvybiškai svarbu, kad galėtume dirbti nuosekliai pagal savo vertybės ir siekti konkurencingumo tikslų. Labai ačiū. Ačiū kolega, kolegė Hercog. Uh, thanks, uh, uh, uh thanks, uh, Minister State Secretary. Ačiū, valstybės sekretoriau. Norėčiau pasakyti keletą dalykų. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Ispaniją. Kalbėjau, kai, tuo metu, kai prasidėjo krizė, kad jūs galbūt įvesite tvarką finansų rinkose. Na ir turbūt labai svarbu kalbėti apie mokslinius tyrimus, kai visi tik tai kalba apie pinigus. Noriu pasveikinti jūs pas, pasiekus tikslų, e, kai kalbam apie Europos 20 metų strategiją, apie socialinę įtrauką. Man atrodo, kad tai labai gerai. Ypač noriu padėkoti jūsų komandai Bruselėje, nes e, jūs tikrai labai glaudžiai dirbote, kai buvo kalbama apie GMS. Norėčiau paklausti apie biudžeto išteklius įgyvendinant e, Lisabono sutarties įsipareigojimus, pavyzdžiui, naujojo politika, EITAR, kitas rytis, noriu pasakyti, kad šis, šis komitetas niekaip nenorės, nesutiks mažinti e, pagrindų programą, septintąją pagrindų programą ir nemažinti jai finansavimo. Aš suprantu iš tarybos pusės, kad tai nėra biudžeto problemas, o demokratinės problemos. Taigi mano klausimas yra labai paprastas. Ar turėsite drąsos suglauž... su, su, su, su, sustabdyti tą ekofino hegemoniją, kad būtų galima siekti tikslų numatytų Lisbono sutartyje, nepaisant biudžeto lėšų trūkumo. Ir aišku, mūsų frakcija stengsis jums padėti ir jūs paremti, jeigu jūs taip darysite. Pone Slangen, ačiū, ponė pirmininkė. Kovo 3 per konkurencijos taryba ministrai pažymėjo e, būtinybę turėti vieningą pramonės politiką Europoje, skatinti gamintojus bei pasiūlė komisijai paskelbti komunikatą, komisija dirba, Aš norėčiau, kad jūs, ponė valstybės sekretoriau, paaiškintumėte e, bei išdėstytumėte, e, ko tikitės iš panašaus komunikato dėl integruotos pramonės politikos, e, kokius mokslui svarbius aspektus tokioje politikoje jūs išvelgėte. Ponas Vanistelroj, ačiū ponė pirmininkė. EPP e frakcija džiaugiasi parodytų dėmesių konkurencingumo stiprinimui, čia moksliniai tyrimai vaidina ypatingą vaidmenį. Jūs perdusite reikalus pirmininkausiančiai Belgijai, kokius e, jautriausius klausimus atperduosite Belgijai dėl mokslinio tyrimų, mokslinio tyrimų valdymo. Juos turėsime išspręsti artimiausiais mėnesiais. Antras klausimas. Vyko daug oficialių, neoficialių susitikimų, ministrų susitikimų, taip pat novatoriškų e, regionų savaitė vyko Saragosoje, 500 dalyvių buvo iš vyriausių universitetų, regionų ir panašiai. Taigi būtų toks klausimas. Jūs kalbėjote apie socialinę dimenciją, aš tam pritariu. Bet parlamentas siekia užtikrinti sinergiją tarp pateiktų fondų, socialinės ir nepamirškime regionalinės dimensijos. Lisabonos sutartis mus pareigoja ne tik užtikrinti laisvą, mok, laisvą mokslininkų judėjimą, aktyvius mokslinius tyrimus, tačiau būtina užtikrinti, kad tie moksliniai tyrimai kažkur veiktų, kad būtų kuriami mokslinio tyrimų centrai atskirose regionuose. Mane domina šioje srityje padaryta pažanga, kaip pasiekiama e, sinergija tarp fondų ir mokslinių tyrimų centrų kūrimo. Pirmininkas, ačiū, ponas Bybė. Monsieur le secrétaire d'État, la présidence espagnole euh, a mis l'accent et tout le monde doit. Ačiū. Pirmininkaujantį Ispaniją e, ypatingą dėmesį skiria visi tuo džiaugiasi mokslinių tyrimų uh, bei inovacijų vystymui Europos Sąjungoje. Aš pats e, pirmininkauju ES Kinijos delegacijai. Žinau, kokiu greičiu besivystančios e, šalis juda į priekį mokslinio tyrimų srityje. Pavyzdys būtų Kinija, bet tikrai ne vienintelis pavyzdys Kinija ir kitos valstybės juda į priekį, taigi mes atsidūrėme tarp JAV, kurios pirmauja ir didina savo persvardą, tuo tarpu besivystančios valstybės veisė mus daug greičiau nei e, galėjome įsivaizduoti. E, Indijoje parengiama 30 tūkstančių inžinierių įvairiausiose srityse, taip pat mokslinių tyrimų centrai keliasi į tą šalį. Telieka tik džiaugtis to dėmesio, kurį parodėte šiam klausimai. Taip pat e, norėčiau, jog e, jūs, jūsų darbus perimsiantis žmonės skirtų tiek pat dėmesio, jei ne dvigubai daugiau. E, Taigi mane domina, kokia yra situacija, kokia padaryta pažanga ir ko galima tikėtis iš mokslinių tyrimų srityje, kuri yra viena iš ES silpnųjų vietų. Mhm. Ačiū, Klaudas Tormesas. Ačiū pirmininkė, ačiū valstybės sekretorių. Keli kolegos jau minėjo kad šaliai, kuri per pastarosius 6-8 mėnesius susidūrė su tokia didžiulė krize ir turėjo pirmininkauti Europai, tai e, jūsų rezultatai tikrai labai puikus. Mes vertiname tai, kad jūs išlaikėte tą europinį lygmenį pirmininkaudami. Žinome, kad jums nebuvo lengva ir todėl mes jūsų pastangas vertiname dar labiau. Turiu du klausimus kurie susiję su ryšiais tarp e, moksliniais tyrimais ir energija. Vienas yra set planas, nes jūs esate vieni iš pirmaujančių šalių e, tokių technologijų ir tiek kaip konservuotas saulės energija, vėjas ir panašiai. Žinome, kad jūs stengiatės e, spręsti tą svarbų finansavimo klausimą set plano. Žinoma, kad klausimas yra sunkus, niekas neturi paprasto atsakymo, bet galbūt po šio pusmečio galite pateikti porą idėjų, kaip galima šio tikslo siekti, susijęjant tai su finansinė perspektyva, taip pat galbūt su pajamomis iš CO2 aukcijonų po 2013 metų sausio mėnesio. Taigi galbūt galėtumėte pateikti idėjų, kaip eiti toliau. Man atrodo, jūs taip pat paveldėjote vieną labai sudėtingą klausimą, tai yra ITER e, finansavimas. Vyks e, dar vienas darbo užduoties grupės posėdis šį penktadienį. Ar turite idėjų, kur rasti 1,4 milijardų eurų, kurių reikia 12-13 metais šiam projektui finansuoti? Aš girdėjau, kad komisija domisi galimybę pasiskolinti pinigai, pinigų iš Europos investicijų bankų. Žinau, kad e, Vokietija nesutiks, kad Europos investicijų bankas e, finansuotų projektą, iš kurio nesitikima gauti tų e, susigražinti tų lėšų, taigi tai visiškai netinkama idėja. Neįmanoma turbūt galvoti, kad galima gauti lėšų iš nacionalinių biudžetų ir galų gale vienintelė konkreti idėja, kaip minėjo pane Hercog, kad šie pinigai būtų skirti iš ES biudžeto 12 ir 13 metų. Tačiau kaip tai padarysime? Kaip aš suprantu, jūs taip pat esame, esate už tai, kad Galilėjo projektas būtų finansuojamas toliau. Jūs labai iškalbingai kalbėjote apie tai, kaip kokie svarbus yra Europos moksliniai tyrimai, tai iš kur ateis pinigai? Ka, kaip Jūs manate, kaip, kur galima būtų sumažinti ES biudžetą 12-13 metais, kad būtų galima gauti 1,4 milijardo eurų? Nes to reikia. Kolega Anšo. Mulțumesc, domnule președinte domnule ministru, și eu la rândul meu țin să remarc. Ačiū. Valstybės sekretoriu, aš taip pat norėčiau pasakyti, kad jūs iš tiesų atlikote daug svarbių darbų, pirmininkaujant jūsų šaliai, taigi dėkoju už tai. Manau, kad tai matyt yra viena vaisingiausių programų Europos Sąjungoje. Na, o mano klausimas būtų tikrai labai trumpas. Esant inovacijų ir mokslinio tyrimų strategijoms, atsižvelgiant taip pat ir į finansavimo elementą, aš manau, kad na, esant bendrai tokiai situacijai, vis tiek turime atsižvelgti į valstybių narių gan sudėtingas situacijas ir ieškoti galimybių, kaip būtų galima sudalyvauti tose programuose ir numatyti finansavimą pragmatiškesnių pagrindų. Tam, aš manau, mums reiks labiau palengvinti prieigą prie programų. Ačiū už tą gausybę senų ir naujų klausimų. Papas, paprašysiu valstybės sekretorių e, pabandyti jūs atsakyti, kaip įmanoma, iš tame mačių. En primer lugar, agradezco. Pirmiausia, norėčiau Jums padėkoti už pastabas ir klausimus. Dėkoju už tai, kaip jūs tas pastabas išsakėte. Mums labai malonu per tuos šešis mėnesius e, lyderiauti mokslo tyrimų politikoje, plėtros, inovacijų politikoje. Taigi pirmiausia, dėkoju už malonių žodžius. Kai kurie kalbėtojai palėtė tas pačias temas savo klausimuose ir komentaruose. Na ir aš gal bandysiu tokius pirminius atsakymus jums e, pateikti ir bandysiu tuos klausimus palaipsniui atsakyti. Ir jeigu norėsite daugiau informacijos, aš mielai jums ją pateiksiu. Atsakydamas ponos Teresos Jeros Madueros klausimą, jūs kalbėjote apie pažangą pasiektą Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrime ypač e, daug dėmesio skirta dviem aspektams. Tai yra socialiniai dimensijai. Ir aš apie tai kalbėjau savo įžanginėje kalboje. Žinoma, kad e, moksliniai tyrimai yra gerai, tačiau jie daro ir socialinį poveikį. Jeigu jauti socialinę atsakomybę, Man atrodo, kad mes padarėme gerų sprendimų socialinės dimensijos atžvilgių. Piliečiai vertins mūsų veiklą ir geriau vertins, tai sistema bus stipresnė. Žinoma, mes sutarėme dėl principų ir kaip jau sakiau anksčiau. Iš ministro, ministras, ministrė sako, kad praėjo laikas pereiti nuo veiksmų prie darbų. Labai lengva kalbėti apie socialinę įtrauką, tačiau labai sunku tai gyventi praktikoje. Politinė prasme. Susidurėma su įvairiomis kliūtimis šiuose darbuose. Taigi principai yra aiškesni. Na, o kalbant apie konkrečius veiksmus, jau yra sudėtingiau, bet yra įvairiuose susitarimuose dėl plėtros programų yra teikiama parama krizinėms situacijoms. Tam, kad piliečiai labiau suvoktų ką mes veikiame, ką mes darome. Aš manau, kad tai yra labai svarbu. Šimtas, šimtai tūkstančių piliečių įsitraukė į prioritetių projektų atranką. Aš nesakau, kad reikia tik tuos projektus įgyvendinti, bet tai jau yra šioks toks rodiklis, rodantis, e, apie ką masto mūsų piliečiai. Ir mes jaučiame pareigą prieš piliečius ir turėtumėme atsižvelgti jų siūlymus, e, rengdami programas ir taip pat į tai, kad labiau reikia įtraukti socialinį matmenį šiuose srityse. Na, atsiprašau, jei per dėm ilgai atsakinėjau kiekvieną klausimą, pasistengsiu į kitus atsakinėti trumpiau, bet aš manau, kad e, inovacijų politikos postumis mokslinio tyrimų inovacijų planas yra susijęs su ta bendra mūsų darbo dvasia Ispanijos vyriausybėje. Čia yra penki pagrindiniai plano elementai. Turime žiūrėti, kaip būtų galima juos įgyvendinti valstybėse narėse. Atsiprašau, kad darau nuorodą į Ispaniją, bet reikalaujant e, veiksmų Europos mastu, mes e, turime daug, daug dėmesio skirti ir Ispanijos inovacijų strategijai, tam, kad įdėktume ją, ją savo valstybėje. Taip pat įvertinti, ką padarėme 2010-aisiais, kokie planai yra 11 metams. Čia yra labai svarbus e, prioritetas Ir tas penktasis elementas yra žmonės. Ir tikiuosi, kad ministrų taryboje tas dokumentas, jis jau beveik parengtas, jis bus greitai patvirtintas. Na, ne vien tik tai Ispanija, matyt, galėtų būti čia pavyzdys, bet Ispanijos pavyzdys yra tas, kurį verta panalizuoti. Ir mūsų sukaupta patirtis rengiant strategiją gali būti išties naudinga. Galbūt tai nėra visus, visiems sektinas pavyzdys, bet yra pavyzdys, kaip praktiškai galima įgyvendinti užsibrieštus tikslus, tuos žodžius paversti realybę. Na, dabar antrasis kalbėtojas minėjo socialinę įtrūktį. Ir kalbėjot jūs konkrečiai apie pažangą pasiektą tvirtinant du teisėkros pasiūlymus. Taip pat kalbėjote apie ITER. Na, nežinau, ar galėsiu jūsų lūkesčius patenkinti, atsakydamas jūsų klausimą. Na, bet konkurencingumo taryboje ministrė iki pat paskutinės dienos kovojo, kol galiausiai buvo išspręsta labai svarbi problema, nes na, diagnozę jau gavome, problema sudėtinga, žinome, ką reikia pakoreguoti ir buvo įsipareigota įkurti darbo grupę, kuriai vadovautų generalinis direktorius. Generalinė direktorė, kuris sėdi man iš kairės. Uh, Ir tos darbo grupės tikslas per ateinančias kelias dienas bus pasiekti geriausio įmanomo pasiūlymo. Ir mes viską padarysime, kad būtų pasiektas sprendimas. Jeigu šimtų procentų gausime tai, ko norime, bus puiku, bet atsižvelgiant į problemos sudėtingumą ir ekonominę situaciją, Ir atsižvelgiant į tai, kiek svarbus yra šis projektas, tai yra mano manimu pats svarbiausias projektas, mes turime ieškoti tokio sprendimo, kurio pagalba būtų įmanoma problemą spręsti pasitelkiant įvairius šaltinius. Aš konkretus atsakymą dėjau jums pateikti negaliu. Reikia sprendimo kuris būtų įvairių komponentų visuma, komponentų iš įvairių šaltinių visuma. Ir būtent tokiu būdu ta darbo grupė ir dirba. Ta darbo grupė buvo įsteigta prieš keletą, e, praėjus kelioms valandoms po konkurencingumo tarybos posėdžio. Na ir jūs klausėte, ar mes busime pakankamai drąsūs ir narsus. Drąsos mums užtenka, tačiau kyla klausimas, ar pavyks mums surasti geriausiai manomą sprendimą tam, kad projektas tęstusi. Uh, laikantis prisimtų įsipareigojimų. Dabar tai, ką sakė ponas Langenas. Jūs e, daug kalbėjote apie inovacijas. Palėtėte ir tas temas, kurias, apie kurias kalbėjo ponė Riera. Kiek Ispanija pirmininkavimo metu prisidėjo prie šio proceso. Mes apmastėme savo verslo pramonės sąrangą ir bandėme tam tikras teorijas e, praktiškai gyvendinti savo valstybėje. Ir panašu, kad pirmosius rezultatus pamatysime rūdienį, kai planas bus patvirtintas. Man atrodo, Granadoje vyko tas e, susitikimas. Ar ne, generalinė direktorė? Jūs taip pat kalbėjote apie socialinę dimenciją, teritorinę dimenciją. Į tuos dalykus tikrai yra atsižvelgiama įvairiais administracijos lygmenimis ir skirtingais teritoriniais lygmenimis. Turime užtikrinti atitikimą. Na ir siekdami paprastesnių mechanizmų, siekdami supaprastinimo, mes turėjome menyje, kad tai turėtų būti suderinama su sinergijomis tarp įvairių programų. Kalba neina vien tik tai apie tų konkursų programoms renkti supaprastinimą, bet tiesiog uh, Svarbu, kad būtų aiškesnės sinergijos tarp programų, kad būtų tas žinių ir socialinės sanglaudos principas suderinti. Tie dalykai turi dėrėti tarpusavyje ir reikia sustiprinti sinergiją tarp įvairių konkursų ir programų. Kitas kalbėtojas, ponas Weberis, klausė, apie pažangą, kuri buvo pasiekta patentų srityje. To klausimo mes labai atidžiai nesvarstėme tarybos posėdžiuose, bet suprantame, kad kaupiant žinias, generuojant žinias, ne visuomet ta žinių grandinė baigėsi konkrečios problemos sprendimu. Baziniai moksliniai tyrimai yra vertingi patys savaime. Na, o mums reikia dar pažvelgti ir į paskutinę žinių grandinės grandį ir daugiau dėmesio skirti to, tom, tai politikai, kur, kur, kuri dengia ir patentus. Na ir norėčiau pažymėti, kad iš pramonės pusės ministrai atsakingi už pramonę konkurencingumo taryboje daug dėmesio labai skyrė moksliniams tyrimams. Ponas Turmes labai puikiai apibendrino ekonominę padėtį. Deja, esant tokioms sąlygoms mes e, turėjome dirbti ir jis daug dėmesio skyrė ITER program projektui. Į tą klausimą aš manau jau atsakiau. Ponas Ensių minėjo galimybę dalyvauti programuose, labiau, e, daryti programas labiau prieinamas. Ir Taip, aš kalbėjau daug apie supaprastinimą, ar supaprastinimas ir reiškia pagerinti prieigą prie konkursų, e, teikti daugiau informacijos, geriau skelbti apie tokius konkursus dėl programų ir supaprastinti įvairius kitus procesus, ne vien tik tai pavienius tokius konkursus organizuoti, bet ir sinergijas kurti tarp įvairių programų. Taigi, ponė pirmininkė, tokie būtų atsakymai mano. Tiek. Ačiū valstybės sekretoriui, kad atvykote, diskutavote su mumis, atsakėte į klausimus. Noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą per praėjusi e, pusmetį. Noriu paprašyti perduoti mūsų padėką ir poniai ministrai. Linkime jums kuo didžiausios sėkmės ateities darbose. Dabar darome pertrauką iki trečios valandos, kuomet grįžime čia ir tęsime darbus. Viso gero.